dritten Abstimmung Normalization. Trečiasis balsavimas - sąskaitų harmonizavimas. Mėja Kilinen. Pasuojame. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie Baigiame. 37 už, 3 prieš, niekas nesusilaikė. Mėja Kilinen. Sveikinam. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Postdienste. Pašto paslaugas. Balsuosime dėl jų. Pirmiausia, pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trisdešimt ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Trisdešimt penktą. Imko trečias, kas už, kas prieš, susilaiko balsuokime kortelėmis dėl IMCO 3. Baigime. 20 už, 21 prieš. Nepritarta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 49 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Balsuokime kortelėmis dėl 49. Baigime. 21 už, 21 prieš atmestą. 50. Kas už? Kas prieš? susilaiko kortelėmis, dėl 50-ojo balsuojame. Baigiame. 24 už 19 prieš, niekas nesusilaikė, priimta. Vis daugiau balsuojančiųjų. 4, 51. Kas už? 51. Ar reikia balsuoti? Balsuojame dėl 51. Kas už? Kas prieš? susilaiko kortelėmis tikrinami 51. Balsuojame dėl jo. Baigiame. 28 už 15 prieš, niekas nesusilaikė. Imko 4 atkrenta, penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko rimta. 70 pakeitimas. Iki 74 visi identiški, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 76 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 76 pasuojame kortelėmis, pradedame. Baigiame. 20 už, 22 prieš atmestą. 55, kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. 71, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 75, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 77. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 80. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 80 balsuojame kortelėmis. Baigime. 19 už 24 prieš. Niek nesusilaiko atmesta. 83. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 78. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 81. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. 81. Balsuojame kortelėmis. Pradedame. Baigiame. 23 už, 21 prieš. Pritarta. 82 kas už, kas prieš. Susilaiko kortelėmis dėl 82. Pradedame balsuoti. Baigėme. 19 už 24 prieš. Niekas nesusilaikė, atmesta. 85. Kas už? Kas prieš? susilaiko atmesta. 84, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 86, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 86 balsuojame kortelėmis. EPP vienu per daug. Kažkas turi nebalsuoti, ne? tik tai kas. Baigiame. 29 už 14 prieš. Priimta. aiškia daugumą. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 94, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 104, kas už, kas prieš, Slaiko 104 balsuojimo kortelėmis. Geschlossen. 24 dafür, 20. 24 už, 20 prieš. Priimta. 111. Kas už? Kas prieš? Jis laiko priimta. 112. Kas už? Kas prieš? Jis laiko atmesta. 113, kas už, balsuojame dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 118, kas už, kas prieš, susilaiko priimta Atmesta. 119 kas už, kas prieš, susilaiko bakusiom kortelėmis. 119. Ist eröffnet, geschlossen, 23 dafür, 21 dagegen. 23 už, 21 prieš, prieš. 120 dafür. 120 kas už, kas prieš, susilaiko balsuojami kortelėmis. Eröffnet. Ist geschlossen. 23 dafür, 23 už, 20 prieš. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 137, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Dešimtasis kompromisas. Dėl 137 prašome balsuoti kortelėmis. Balsuojame. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame. 20 dafür, 21 dagegen. War knapp, stimmt? Ja. 23 už, 21 prieš. Buvo labai rezultatas neaiškus. Taigi, kitą kartą kelkite ranką aukščiau. Kuo aukščiau pakelsit, tuos, tuos veikesni būsite. Dešimtas kompromisas. Vienareikšmiškai pritarta. Turiu paklausti, kas prieš. 11 kompromisas. Kas už, kas prieš. Primta. 149. Kas už, kas prieš susilaiko. Primta. 151. Kas už, kas prieš atmesta. 153. Kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 160. Kas už, kas prieš. Susilaiko kortelėmis. 160. Pradedame. Baigiame. 28 už 16 prieš. Niekas nesusilaikė. 161. Kas už, kas prieš. Susilaiko ir dėl jo balsuojame kortelėmis. Pradedame. Baigiame. 24 už, 20 prieš, niekas nesusilaikė, priimta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 168, kas už, prieš susilaiko kortelėmis dėl 168. Baigime. 26 už, 18 prieš, niekas nesusilaikė. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, kas laiko priimta. 177, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 178, kas už, kas prieš, susilaiko primta. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko primta. 16 kompromisas už, prieš, susilaiko primta. 169, 96, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 17 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 18 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Imko 9, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 205 už, prieš, kortelėmis dėl 205 pradedame balsuoti. Baigiame. 17 už 27 prieš atmesta. 19 kompromisas. Kas už, kas prieš? Susilaiko priimta. 211. Kas už, kas prieš? Susilaiko. Kortelėmis balsuojame. Baigiame. 19 už 25 prieš. 212 kas už kas prieš, susilaikė, labai mažai balsavo, todėl balsuosime kortelėmis, dėl 212. Baigėme. 23 už, 21 prieš, niekas nesusilaikė, priimtas. 214 už, prieš, susilaiko, kortelėmis dėl 214 balsuojame. Baigiame. 18 už 36 prieš atmesta. 215 už prieš susilaiko atmesta. 216 už prieš susilaiko kortelėmis dėl 216. Baigiame. 21 už, 23 prieš, nes jūs laiko nieko atmestas. 217 už, prieš, jūs laiko atmesta. 218 už, prieš, jūs laiko priimta. 220 už, prieš, jūs laiko kortelėmis, 220 Baigiame. 25 už 19 prieš. Niekas nesusilaikė, priimta. 219 už prieš susilaiko atmesta. 21 atkrenta 222. Kas už, kas prieš susilaiko kortelėmis dėl 222. Pradedame, baigiame. 19 už 25 prieš, niekas nesusilaikė, atmesta. 223 už, prieš, susilaiko, atmesta. 224 už, prieš, kortelėmis dėl 224. Baigiame 19 už 25 prieš. 227 už prieš susilaiko atmesta. 228 kas už kas prieš susilaiko balsuokime kortelėmis dėl 228. Baigiame 19 už 25 prieš atmestam. 229 už prieš susilaiko priimta. 230 už prieš susilaiko priimta. Negalima prieš Bach balsuoti. 231 už prieš susilaiko atmesta. 20 kompromisas už prieš susilaiko priimta. Du šimtai už prieš 234. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. 19 už, 25 prieš. 235 už, prieš. Susilaiko priimta. 21 kompromisas už, prieš. Susilaiko priimta. 22 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Keturioliktas už prieš susilaiko priimta. Penkioliktas už prieš susilaiko kortelėmis. Penkioliktas balsuojame dėl penkioliktojo. Baigiame. 23 už 21 prieš priimta. 16 už, prieš, susilaiko kortelėmis dėl 16. Baigiame. 19 už, 25 prieš. 17 už, prieš, susilaiko priimta. 18 už, prieš, susilaiko kortelėmis. Dėl 18 balsuojame. Baigiame. 19 už 25 prieš atmestą. 19 už prieš susilaiko priimta. 20 už prieš susilaiko atmesta. 21 už prieš susilaiko kortelėmis dėl 21. Pradame. Baigiame. 21 už 23 prieš atmesta. 22 už prieš susilaiko atmesta. 23 už prieš susilaiko priimta. Pirmasis pakeitimas už. Prieš. Dėl pirmojo balsuojimo kortelėmis pradedame. Baigiame. 19 už, 25 prieš. Antrasis už. Prieš. Susilaiko atmesta. Trečiasis už. Prieš susilaiko priimta. Ketvirtasis už. Prieš susilaiko kortelėmis. Kažkas labai garsiai kalba savo iPhone'u. Ketvirtasis balsuojame dėl jo kortelėmis. Ketvirtasis, Pauliai. Jei norite kalbėti telefonu, išeikite iš salės. Ketvirtasis. 24 už, 20 prieš. Penktasis, kas už, kas prieš, kas laiko priimta. Šeštasis, kas už, kas prieš, kas laiko kortelėmis. Dėl šeštojo pakeitimo. Baigime balsavimą. 19 už 25 prieš. Atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Primta. Imko 5, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Ampl 4, kas prieš priimta. MPL 6 už, prieš, susilaiko priimta. MPL 8 už, prieš, susilaiko priimta. MPL 9 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. MPL 10 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. MPL 14 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. MP15, kas už, kas prieš. Sus... Kortelėmis dėl MP15. Pradedame. Baigiame. 23 už, 21 prieš, niekas nesusilaikė. 16 už, kas prieš, susilaiko atmesta. MPL 18 už prieš susilaiko atmesta. MPL 19 už prieš susilaiko atmesta. MPL 20 kas už, kas prieš susilaiko priimta. Ir galtinis balsavimas. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. 43 už, 2 prieš, niekas nesusilaikė, priimta, sveikiname Marku Ferberą. Ferber. Ich möchte, please take a seat. Wir kommen zu unserem nächsten. Kitas mūsų darbo atvarkės klausimas po balsavimo. Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti Slovakijos statybų transporto ministrą. Tai yra pirmasis Slovakijos pirmininkavimas ir sveikiname jūs su šiuo svarbių įvykių. Kadangi mes turime užtikrinti testinumą, mes pakvietėme ir Maltos transporto ministrą, kadangi Malta pirmininkaus po Slovakijos. Taigi sveikiname ir jūs. O dabar norėtume išklausyti, kokius prioritetus yra numačiusi Slovakija pirmininkavimo laikotarpiu. Taigi, žodis jums, pristatykite juos. Ačiū už man suteiktą galimybę pasisakyti čia. Norėčiau visų pirma pasveikinti jūs visus sėkmingai balsavus už ketvirtąjį geležinkelių paketą. Taigi dabar tai yra pirmininkaujančios valstybės darbo tvarkės tema ir periname prie paskutinio įgyvendinimo etapo. Tai geras dalykas Ir dabar perinu prie oficialaus kreipimosi, gerbiamas ponė pirmininkė, gerbiami nariai, ponios ir ponai. Man labai malonu būti čia šiandien ir pristatyti jums Slovakijos pirmininkavimo prioritetus transporto ir turizmo sritise. Kaip įsivaizduojate, Liepos pirmosios penktadienis mums buvo tikrai neįprastas. E, mes ne, nepažymėjome atostogų pradžios, prasidėjo tikrasis darbas. Slovakijos Respublika pirmą kartą perėmė pirmininkavimą ES taryboje. Mūsų pirmininkavimo aplinkybės tikrai kelia nemažai iššūkių atsižvelgiant į pastaruosius įvykius. Nežiūrinti tai, mes esame pasirengę ir pasiryžę prisijimti atsakomybę ir e, vadovauti diskusijoms tarp valstybių narių per kitą pusmetį. Bendradarbiausime su e, partnerių trejetu ir tikime sėkmingo bendradarbiavimo su jumis, Europos parlamentu, e, siekiant e, toliau stiprinti ES vidaus transporto rinką. Ir norėčiau pasinaudodamas šią galimybę, pristatyti Jums mūsų planus e, įvairioms transporto sritims. Tikriausiai ne, reikia net minėti, kad aviacijos sektorė didžiausią vaidmenį vaidina saugumas. Pastarųjų kelių metų nutikimai ypač tai akcentavo. Todėl Slovakija e, akcentuos aviacijos saugumą. E, ESOS reglamento peržiūrė prisidės prie šio tikslo. Mūsų kolegos e, Niderlanduose pasiekė svarbios pažangos darantis dėl šio dokumento ir mes tęsime šį darbą siekdami iki mūsų pirmininkavimo pabaigos patvirtinti bendrąjį požiūrį kalbant apie Europos aviacijos sektorius konkurencingumo didinimą. Transporto taryba, kurią surengė Niderlandai praėjusį mėnesį, patvirtino mandatus komisijai dėrėtis dėl visapusiškų oro transporto sutarčių su trečiosiomis šalimis, konkrečiai ASEAN šalimis, Junktiniais Arabų Emiratais, Turkija ir Kataru. Mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, toliau stebėsime šių dėrybų pažangą ir jei bus pasiekta pakankama pažanga, būsime pasirengę mm, patvirtinti kitus darybinius įgaliojimus. Aplinkosaugos klausimais transporto įvaizdis tikrai labai nukentėjo pastaruoju metu. E, sumažėjo emisijų kiekis kai kuriuose sektoriuose, tačiau transporto sektorius čia atsilieka. Slovakija turės galimybę šią situaciją pagerinti tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijos generalinėje asamblėjoje, e, kuri įvyks šių metų rugsėjo pabaigoje. Pirmininkaudama Slovakija koordinuos pasirengimą e, bendros pozicijos tvirtinimui iki, prieš šį renginį ir e, dėsime visas pastangas, kad ją apgintume Monrealyje. Perinu prie krovinių pervežimo, jūrų transporto. Jūrų transporte yra dar nemažai galimybių užtikrinti saug, didesnį saugumą ir sumažinti taršą. Siekdamas, siekdamas šių tikslų Slovakija sieks patvirtinti tarybos sprendimus e, dėl, tarybos sprendimus dėl e, tarptautinės jūro organizacijos komiteto komiteto posėdžių, kad užtikrintų e, saugumo sklaidai ir sumažintų išlakas jūrų transporte. E, vidaus jūrų laivyboje mūsų kolegos Niderlanduose e, patvirtino bendrąjį požiūrį dėl e, profesinių e, kvalifikacijų pripažinimo, kai tas sprendimas bus įgyvendintas, tai užtikrins didesnį darbuotojų judumą ir užtikrins didesnį susidomėjimą šią profesiją. Laukiame Europos parlamento pozicijos patvirtinimo šio klausimu ir nebejoju, kad mes pradėsime dėrybas dėl šio pasiūlymo e, dar mūsų pirmininkavimo metu. Sėkmingai užbaigus dėrybas dėl E, po uostų liberalizavimo reglamento norėčiau e, pasveikinti mūsų pirmtakus bei jūs Europos parlamentą. Mūsų darbo atvarkė jūrų transporto klausimais apims neseniai patvirtintą e, keleivinių laivų saugos teisės aktą. Sieksime didžiausios įmanomos pažangos taryboje prieš perdėdami šį dokumentą savo kolegoms iš Maltos kalbant apie transporto dekarbonizavimą, mes e, manome, kad dar šį mėnesį komisija padarys e, paskelbs komunikatą šio klausimu. Nežiūrinti tai, <clears throat> jeigu norime tvaraus, mažiau nuo iškasnio kūro priklausomo transporto, turime matyti didesnį e, vaizdą. Reikia inovacijų. E, tačiau e, inovacijos neišspręs, pavyzdžiui, pras, nekoky, prasto, prastos oro kokybės klausimo miestuose. E, reikia ino, inovacijas, turi, inovacijas turi lydėti tinkami infrastruktūros, e, sprendimai, daugiau paramos viešajam transportui, daugiarūšiams e, transporto sprendimams, geležinkelių transportui ir dviračiams. Žmonės turėtų e, rinktis elektromobilius arba vandenėlių varomus automobilius, taip pat e, dažniau sėsti ant dviračio reikia keisti žmonių mąstymą. Aš pats, pavyzdžiui, pradėjau važinėti į darbą dviračiu ir įgyjau daug naujų draugų, kurie man siunčia elektroninės e, žinutės sakydami, kad, kad noriu prisijungti prie manęs pakeliu į darbą, bet tai nėra taip paprasta. E, Slovakija draugė su komisija surenks 15-ąjį turizmo forumą. Forumas vyks Bratislavoje spalio 10 ir 11 dienomis. Šis renginys turėtų tapti platformą dialogui ir keitimusi nuomonėmis klausimais, kurie bus svarbiausių turizmo ateičiai Europos Sąjungoje. Ir konkrečiau šių metų forume daugiau dėmesio bus skirta reglamentavimo ir administraciniai aplinkai bei <clears throat> skaitmeninimui. E, atsižvelgiant į aktyviai augančią bendradarbiavimų grindžiamą ekonomiką. Gerbiami nariai, užvaigdamas norėčiau pasakyti, kad transporto sektoriui e, kyla nemažai iššūkių įvairiose sritise. Matome, kaip, kad keičiasi, kaip pasikeitė nuo jos kartos mąstymas, e, technologijų pažanga yra beprecedentinė, tuo pat metu būtina kovoti su klimato kaita ir, at, e, ir atsilaikyti konkuruojant su, kitomis, su kitais pasaulio regionais. Ir čia mūsų, mes akcentuosime du prioritetus. Pasiremti vidaus rinkos privalumais bei ieškosime tvarių sprendimų. Kad pasiektume šių tikslų, taryba ir parlamentas turės labai glaudžiai bendradarbiauti. Uh, ateitis beldžiasi į duris ir nereikėtų baimintis e, ir tas duris atverti. Ačiū uždėmesi ir dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus, jeigu tokių bus. Dank, Roman Bresely. Ačiū Romanui Breceliai. Ačiū už įžanginį žodį. Dabar galimybė teikti klausimus. Pirmiausia, Vil van der Kamp. Prašom. Pirmininkė, dėkoju. Palauksiu, kol visi užsidės ausines. Noriu nuoširdžiai pasveikinti ministrą atvykus į Europos parlamentą ir apsilankius konkrečiai transporto reikalų komitete. E, tai pirmasis Slovakijos pirmininkavimas ES tarybai, taigi istorinis momentas. Praėjusią savaitę vyko NATO viršūnių sustikimas Varšuvoje. Aiškiai buvo matyti, kiek rūpeščių dabar kelią įvairios kilančios įvairios įtampos zonos. Tad e, sveikinam ir linkime sėkmės per šį nelengvą laikotarpį. Mano klausimas susijęs su vidaus rinkos kūrimu. Žinote, mes APP frakcija visuomet Mes transporto reikalų komitetas yra visuomet kreipiame dėmesį būtent į transporto sritį ir, ponė ministrė, egzistuoja tam tikras spaudimas rinkose dėl to, kad kai kurios valstybės narės nori minimalų atlyginimą nustatyti ir jį palaikyti. Prancūzijos ir Vokietijos vyriausybių kreipimusi sulaukėme ir tikiuosi, kad Slovakijos e, pirmininkavimo laikotarpio pavyks tą tendenciją nukreipti priešingą linkmę. Kitas dalykas laukiame komisijos e, dokumentų paketo, kuris turėjo pasirodyti iki Liepos 20 dienos. Labai tikiuosi, kad taip ir bus. Ir klausiu jūsų, kokių žingsnių, pirmųjų žingsnių imsitės, kad transporto sektorius mažiau terštų aplinką, kad būtų mažiau išmetalų. Dėl laivybos Dunojuje taip pat esu susirūpinęs, norime, kad laivyba atsigautų ir kad e, taip pat vandens lygis Dunojuje būtų labiau kontroliuojamas, taigi ši sfera irgi mums atrodo labai svarbi. Toliau balsavom praėjusią savaitę dėl EMSA agentūros, tai bus agentūra besirūpinanti saugumu vandens keliuose. Labai tikiuosi, kad jūs, ponė ministrė, kreipsite deramą dėmesį į šios dalykus. Vis dar Per daug žmonių gyvybių prarandame viduržėmio jūroje. Ir dar kitas aspektas. Slovakija turi išorės sieną ES ir žinome, kokie svarbus yra susisiekimo koridoriai ES ir jos kaiminėms valstybėms. Gal, ponė ministrė, galėtumėte pakomentuoti, kokiu žingsniu yra jau imtasi Na ir turizmas dar. Šiandieną kaip tik vyks klausimai čia pas mus. Šią temą turizmas yra tikrai labai svarbus ekonomikos sektorius ES ir mes APP frakciją tikrai remtume bet kokius žingsnius stiprinant turizmo sektorių. Ačiū toliau, ponas Ismail Hertuk. Sehr geehrter Herr Minister, herzlich willkommen. Gerbiamas ministras, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Aš ir savo frakcijos vardu norėčiau Jums palinkėti sėkmės per pirmąjį Jūsų šalies pirmininkavimo pusmetį. Turėjome galimybę trumpai susipažinti, dar iki Jums perimant pirmininkavimą, taigi džiugu, kad dar kartą susitinkame ir galime apsikeisti nuomonę. Jūs kalbėjote apie aviaciją, apie jūros, apie susisiekimą jūros keliais, apie e, išlakų mažinimą. Labai džiugu, kad tai bus jūsų prioritetai, tačiau kalbant apie sausumos kelius, lik ir nepaminėjote nieko svarbesnio. Jūs juk Slovakija esate šalis. E, kur tikrai sausumos keliai yra vieni svarbiausių, neturite prieimo prie jūros, tad man rūpi, kaip žvelgiate į vadinamąjį road package komisijos sausumos kelių paketą. Ir jeigu jau kalbam apie jį, tai mane asmeniškai domintų, kaip ketinate ES viduje ir taip pat paties sektoriaus viduje mažinti socialinę įtampą. Minėjote dekarbonizaciją, čia jau nebesiplėsiu, bet užduosiu klausimą. Kiek dėmesio skirsite finansavimui? Žinote, kad e, dėl ten T projektų turėjome lėšų šiek tiek perkelti EFSI. Iš ten te projektos ryties turėjome lėšų šiek tiek perkelti į EFSI ir dėl to egzistuoja tam tikras trūkumas ir norisi jį kažkaip panaikinti. O taip pat dėl savarankiškai važiuojančių automobilių Pilių norėčiau paklausti, ar jūs e, šią, šią inovaciją ir toliau norite plėtoti ir ne tik savo asmeniniu pavyzdžiu. Ponas Robert Zylė. Ačiū pirmininkė. Tikiuosi, kad Slovakija pirmininkaus taip pat sėkmingai kaip ir kitos pirmininkės. Dėl skir priklausomybės skirtingoms politinėms frakcijoms mūsų nuomonės skiriasi kai kuriais klausimais, bet bendrais bruožais sakyčiau, kad jūsų programa yra tikrai plataus užmojo, jums reikia pasirengti į KAO generaliniai asamblėjai ir siekti progreso jūrų transporto e, terš, išlakų mažinime. E, prioritetai sudėlioti teisingai, taip pat ir, ir laiko požiūriu. Aš, aš, e, aš išgirdau, ką jūs sakėte apie elektromobilius ir raginimus rinktis elektromobilius ir kad važ, važinėdami dviračiais mm, žmonės tikrai ir. ir sveikiau ir, ir geriau gyvena. Noriu paklausti apie susitarimus su trečiosiomis šali, šalimis dėl transporto. Uh, Nepaslaptis, kad e, bandome įtraukti tam tikrus reikalavimus ir į aviacijos sutartį su trečiosiomis šalimis. Noriu paklausti, rengėtės bendradarbiauti su parlamentu ir suteikti parlamentui konfidencialios informacijos apie dėrybas. Tai būtų ger, geras startas, nes e, suteikėte įgaliojimus dėrėtis komisijai ir mes taip pat norėtume galimybės stebėti tas dėrybas dėl kelių trans, sausumos kelių transporto. Taip, iš tikrųjų tai aktualus klausimas. Keli kolegos iš šio komiteto pasirašė laišką komisijos nariai Bults ir draugės su. AKR frakcija labai remia vidaus rinkos sukūrimą transporto sektoriuje. Uh, socialinio dempingo klausimais visada išnaudojami kaip e, galimybė pritaikyti protekcionistinės priemonės. Ar rengiatės pašalinti tas kliūtis protekcionistiniam priemonėm, kad ne, nebūtų ardoma transporto vidaus rinka Europos Sąjungoje? Taip pat turiu klausimą apie prieglopstį ir transporto politiką. Po to, kai EMSI buvo suteikti nauji galiojimai, Nepaslaptis, kad EMSA turi galimybę patikrinti bet kokį laivą atvykstantį bet kokiu atstumu. O kaip su, kaip su laivais iš, plaukančiais iš Lib, Libijos į Lampedūzą? Tikriausiai ne, nebūtų sudėtinga tuos laivus tikrinti. Tikrai, bet man atrodo, kad būtų neteisinga, jei transporto politika paskatintų pabėgėlius rinktis tanklaivius ir bandyti jais plaukti. pakrančio apsaugos tarnybos yra sustiprintos, kaip žinome, EMSAI teikiama techninė pagalba Ir nei vienas laivas negali įplaukti į e- e- ES teritorinius vandenis, nei jei, politin, jei nėra tam politinio pritarimo. Manau, kad tai yra taip pat svarbių diskusijų klausimas. Ačiū toliau, Gezinė Maisner. Ačiū, pirmininkė. Sveiki, ministrė. Liberalų vardu mes taip pat sveikiname jūs ir linkime sėkmės pirmininkaujant. Tikrai labai įdomus darbas. Laukia jūsų sudėtingais laikais, kaip jūs minėjote. Aš apie Brexit net nekalbėsiu, nors kadangi Brexit dar oficialiai nėra paskelbtas, tačiau suprantama, kad transporto srityje yra klausimų, kuriuos reikės spręsti kartu. Jūs kalbėjote apie oro transportą, apie tai, ką jūs ketinate nuveikti. Aš norėčiau pateikti du klausimus. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie ICAO ir kalbėjote apie tai, kad Šioje organizacijoje bus termasi dėl aplinkosauginių klausimų, dėl emisijų mažinimo. Norėčiau paklausti, koks yra jūsų požiūris. Ar jūs vadovaujatės europiniu ar globaliu požiūriu? Turime turėti omenyje ir Paryžiaus susitarimo tikslus. Kitas klausimas, kurį pateikiame visada pirmininkaujančiai valstybei. Pavyzdžiui, oro transporto keleivių teisių klausimas, taip pat e, dekarbonizavimo klausimas kažkaip tai yra užblokuotas. Ir vieninga Europos oro erdvė šitama yra įstrikusi. Taigi norėčiau paklausti, ar jūs turite kokiu nors slaptų receptų deblokuojant šiuo klausimu, dėl šių klausimų. Taip pat jūs kalbėjote apie jūrų transportą. Aš esu pranešėję vidaus laivybos e, mokymo, įgulų mokymo tema ir tikiuosi, kad e, pirmininkaujanti valstybė pradės kartu su manim šią veiklą ir galbūt mes galėsime jau pradėti diskusijas trilogę. Dėl dekarbonizavimo. Jūs sakėte, kad reikia matyti bendrą vaizdą ir taip pat sukurti tinkamą infrastruktūrą. Jūs esate teisus, kad yra numatyti planai dėl infrastruktūros uh, kūrimo alternatyviems energijos šaltiniams. Tačiau kalbant apie energetikos infrastruktūrą, kai kalbame apie elektromobilumą, reikia pirmiausia užtikrinti, kad tvariai būtų gaminama elektros energija, o tai reiškia, kad mums reikia stiprinti energijos sąjungą ir savaime suprantama siekti, kad ta tvariai gaminama elektros energija, pavyzdžiui, vėjų jėgainėse, galėtų būti nukreipta į tinkamą infrastruktūrą. Jūs kalbėjote taip pat apie skaitmeninimą. Vakar aš klausėjus, klausiausi jūsų įtra komitete. Jūs kalbėjote apie skaitmeninę bendrąją rinką. Tačiau, kai kalbame apie skaitmeninimą ir transportą, transportą. Tai, ko gera, reikėtų pagalvoti apie neval, nepilotuojamas skraidyklės ir kitus dalykus ir plėtoti būtent šitas priemonės. Norėčiau nu, paklausti, kiek pažangos tikitės jūs kartu su savo kolegomis pirmininkaudami ir kokias aplinkosauginius pagerinimus ekologinio transporto srityje jūs galėtumėte numatyti. Karima Dėlė. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti pirmininkavimą perimančią Slovakiją. E, mes e, esame tarptautinio aviacijos pasaulinio susitikimo išvakarėse. Ir, pavyzdžiui, tokių šalių kaip Vokietijos indėlis į, į, į teršą yra uh, E, didelis. Vokietija sukuria 3 procentus visų išlako aviacijos sektoriuje. Ir e, vertinant dėrybas į ką organizacijoje nėra aiškus Europos e, dėrybo gairių planas. Jūs minėjote, kad ruošiatės dėryboms. Kokiu metodą taikysite? Koks kelio gairių planas bus pasirinktas? Uh, kaip bus, pavyzdžiui, ar taip pat kaip prieš 21-ąją konferenciją, ar kiekviena šalis renks savo planą, ar jūs dirbate su visomis šalimis, kad išsiaiškintumėte, kokias gairias jos ruošia. Tai viena, antra. E, dabar tikrai reikia pasivyti. E, ir ES reiktų laimėti šioje situacijoje, jūs apie tai šiek tiek kalbėjote. Ir trečias dalykas, ką norėjau paminėti, ar rengėtės pradėti apmąstymus po 21-osios valstybių konferencijos, kurioje buvo pasakyta, kad buvo, reikia priešintis e, iškastiniam iškastinė energija, kad reikia nu, nutraukti dotacijas bet kokioms iškastinio kūro rūšims. Ar, ar rengiamas įgyvendinti tos konferencijos išvadas? Ir dar turiu klausimą apie socialinį dempingą. Matome šiandien, kai kalbame apie tai, tai yra ES projekto uh, nuodai. Ir aš noriu paklausti apie sausumos transportą. Kai kurios valstybės, Vokietija, Prancūzija teigia, kad reikia įtvirtinti minimalius atlyginimus transporto, kelių transporto srityje. Ar jūs imsitės šio klausimo? Kelsite šį klausimą su ponė Tysen arba su ponė Bulc, kurios gali pasakyti, kai kas svarbus. Tai, tai turiuomenį čia komandiruotojų darbuotojų ir kelių transporto atlyginimų klausimus. Taip pat noriu paklausti apie investicijas į infrastruktūrą. Investicijas, kurių tikslas būtų dekarbonizacija. Ar akcentuosite pirkimus arba, pavyzdžiui, E, tvarų gyvenimą miestuose. Kokių teisės aktų galime tikėtis jūsų pirmininkavimo metu, kokių konkrečių e, veiksmų galime tikėtis? Nes tai ir dar vienas klausimas, kurį, kuriam mes daug dėmesio skiriame e, mūsų komitete, tai bendradarbiavimu grindžiama ekonomika. Susietumas uh, e, tampa kasdienio gyvenimo dalimi, visi yra sujungti į tinklą. Ar rengėtės pasiūlyti ką nors, kas taptų bendradarbiavimu grindžiamos e, ekonomikos pagrindų transporto srityje ir kokio kalendorius rengėtės laikytis, nes ponas Rykė čia tikriausiai e, yra, turi kai kurių pasiūlymų ir ką, ką jūs rengėtės pasiūlyti? Danke sehr. Der nächste ist Peter Lundgren. Peter Lundgren. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat sveikinu Jūs atvykus į mūsų posėdį, ponė ministrė. Nuo Jūsų pirmininkavimo pradžios praėjo vos keletas dienų, todėl sunku tikėtis, kad jau būtumėte ką nors ypatingo nuveikę. Tačiau, manyčiau, vis dėlto vertėtų pagalvoti apie ateities sausumos transportą, kadangi laukia naujas dokumentų rinkinys. Sausumos transportą reikėtų reglamentuoti iš naujo. Viena vertus šioje srityje dirbantieji gauna ne vienodą atlyginimą ir tas žemo atlyginimo vėjas plinta po visą Europos Sąjungą pen, dabar kalbėjo koordinatoriai, penki užsirašė kalbėti, o po to baigsime diskusijas grafinį. Ačiū ponė pirmininkė, ponė ministrė, jūs pristatėte labai glaustai, kokie problemų norėtumėte imtis, bet aš norėčiau užduoti klausimą. Atstovauju Rumuniją E, viena. Ir kaip žinote, rytų Europos valstybėse infrastruktūros kokybė yra kitokia nei kitose šalise, ypač, pavyzdžiui, kalbant apie geležinkelio e, e, sektorių. Daugelį rytų Europos šalių padėtis yra kitokia. Kalbėti apie dekarbonizaciją, inovacijas, infrastruktūrą. Ar galima tikėtis, kad Europos strateginių investicijų fondas Ar sakytumėte, kad tas fondas panaudojamas tinkamai? Ar, ar yra laiko, ar, ar kitą prasme yra laikomasi principo, kad kas pirmas tas ir e, pas, pasinaudoja juo, kas ateina pirmas? Norėtųsi, kad būtų nepamiršta infrastruktūros kokybė, juk tai susijęs su vartotojo apsauga ir manau, kad turime orientuotis, nepamiršti ir šio aspekto. E, jūs perimate pirmininkavimą ir mes džiaugiamės, kad vidurio e, rytų Europos valstybė perima e, pirmininkavimą taryboje pirmą kartą Slovakijos atveju. Mes esame transporto ir turizmo komitete ir konstatavome, jog turizmas. Matome, kad transportų, šių turizmo sritimi užsima ir kiti komitetai, tačiau turizmas nesulaukia pakankamai dėmesio, jiem nėra skirta pakankamai lėšų biudžete. Rumunija yra turistinė valstybė, turistinės paskirties valstybė ir mes esame pasiūlę konkrečių priemonių turizmo sektoriuje. Ar jūs palaikysite? E, Europos žymos atsiradimą, turistinių kelių ir panašias iniciatyvas. Taip pat norėčiau pakalbėti apie socialinį dempingą. Esu dirbusi Rumunijos vyriausybėje ministre ir, ir e, dempingą situacija susidaro tada, kai, kai atlyginimą atlyginimo dydis yra mažesnis nei šalies e, gyvenimo standartai. Taigi čia turiu klausimą apie vairuotojų, e, vilkikų e, vairuotojų atlyginimų klausimą. Ir ką Jūs manote apie tą siūlymą nu, nu, nustatyti minimalius atlyginimus? Ačiū. Aš kalbėsiu apie tą patį, bet kitaip sako ponia Kristin Revo. Kaip suprantate, šis klausimas mums ypač rūpi, nes e, darbiniuose dokumentuose šiam, parengtose šiam semestrui pasigendame e, dėmesio socialiniam atmeniui transporto politikoje. Tai yra būtina. Šiandienos Europa yra ne, ne tik didžiulė rinka, bet tai yra ir piliečių Europa. Ir būtent todėl reikia tokių taisyklių, kurios uh, gerbtų tuos piliečius, nes kitaip uh, E, e, susidursime su iššūkiais, kurių negalėsime atremti, jeigu sakysime, kad viską turi išspręsti subsidiarumas ir valstybės narės. Taip nėra. E, ekonomikos klausimai susitarėme siekti rinko atverimo, todėl socialinius teisės, pavyzdžiui, taip pat turi būti tinkamai apsaugotos. Ir tikiuosi, kad, kaip komisijos narė Tysen vakar pareiškė, sieksite pažangos ir šias kryptimi ir minimalius Vilnelių atlyginimų visur Europ, visose sitise Europoje neįtvirtinsime, bet reikia tam tikrų teisiklių ir čia. Ir reikia imti socialinio dempingo klausimą, nes šiandien Europa ir kaip jie mato piliečiai yra labai, e, labai stipri šio klausimu. Ir tai yra tikrai opus klausimas. Ines Elasender. Gracias, presidente. Sí, bienvenido, eh, señor ministro. Yo quería preguntar. Ačiū, sveiki, ministrė. Jūs žinote, kad pastaraisiais metais mūsų ištikusi krizė, taip pat ir kiti e, faktoriai, bet to sprendimai taryboje privertė mažinti e, finansavimą kelių transportui, atsirado daugiau nukentėjusių e, automobilių avarijose. Taigi reikia didinti kelių eismo saugumą. O ta tema, atrodo, ir yra ta pilkoji zona, apie kurią vis dar nesiryštame kalbėti. Aš manyčiau, reikėtų skatinti miestų mobilumą, ypač e, tuose miestų labai intensyvus teismo srautų regionuose. Ir kita tema - prekių transportas. Rotterdame, Rotterdame vykusi neformali taryba priėmė sprendimą nutiesti prekių koridorius ir taip pat įpareigoti valstybės narės, užtikrinti tų koridorių veikimą. Yra jau netgi pradėtos pažeidimų procedūros prie, prieš kai kurias valstybės. Ar jūs pritarsite šiems projektams? Tuo labiau, kad yra tokių valstybių, kurios tiesiog nesugeba ar nenori veikti ir priima tokius įstatymus, kurie tiesiog suskaido ES rinką, priima diskriminacinės nuostatas, pavyzdžiui, dėl minimalaus atlyginimo. Tiesiog norėčiau paklausti, ką jūs galėtumėt nuveikti šioje srityje. Be to, Jūs esate atsakingi ir už Brexito e, dėrybas, kad atrodo, kad jau bus paskirta naujoji ministro pirmininkė, o mums būtų įdomu, ką Jūs galvojate apie teritorinės priemonės šioje srityje. Louis Anderson. Say... Sveiki, ministrė. Ir kaip Junktinės karalystės atstovė komitete, noriu pasakyti, kad esame pasirengę toliau dirbti su jumis, nežiūrint sunkių, sudėtingų aplinkybių ir sieksime užtikrinti, kad jūsų pirmininkavimas būtų sėkmingas. Ir norėčiau e, pasisveikinti su jumis Slovakijos piliečių gyvenančių Junktinėje karalystėje vardu. Aš atstovauju Londone. Londone jų daug gyvena. Ir mes, tie, tie kurie balsavome už tai, kad Junktinė karalystė neišstotų iš ES, esame pasirengę sėkmingai su jumis bendradarbiauti. Transporto klausimais e, sveikinu jūsų teigimui skirti dėmesį aviacijos saugumui, tai yra visai Europai aktuolus klausimas, kad ir kas nutiktų ateityje. Ir turiu porą klausimų šią temą. Naujame EASOS reglamente E, nuo standartizuoto požiūrio pereinama prie rizikos vertinimo ir kokybės, e, kokybiškos veiklos principų vertinamo požiūriu. Norėčiau užgirsti jūsų, klaus, jūsų požiūrį apie tą naują požiūrį. Toliau, keleivių teisės. Aš esu šešėlinė pranešėja dėl keleivių teisų dokumento. Taip pat norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, nes jūs, kaip ir kitos valstybės narės, žinote, kad, kad, tai, kad šis klausimas susijęs su didžiuliu teisiniu neiškumu, neaišku, kur lik mes krypstame. E, komisijos parengtos gairės yra gera pradžia, bet manau, kad dar daug daugiau reikia, nureikia, nu, reikia nuveikti. Darbo jėgos aviacijos sektoriuje klausimas. Tikrai nenorime paskatinti e, varžybų link žemiausio vidurkio. E, Bet aviacijos srityje, man atrodo, labai svarbu, kad jūs pirmininkaudami skirtume dėmesį šiems klausimams. Ačiū. Ir dabar galite ir be ausinių klausytis. Kitos kalbėtas tai Olga Renecova, jūsų tautietė. ptal. Já nebudu opakovat řadu dotazů, které už položili ostatní kolegy. Tikrai džiugu jūs čia matyti, nekalbėsiu, ne, nekartosiu kolegų užduotų klausimų. Should repeat that now for those who don't <laughs> read. oh, it's cold. It's, it's okay. Tak ještě, ještě jednou, pane ministře, dobrý, dobrý den. Bandau dar kartą. E, Ministrė, sveiki, nekartosiu kolegų užduotų klausimų svarstome tikrai svarbę temą pusiausviros infrastruktūros rytėje klausimą tarp valst, senų valstybių, senų valstybių ir naujų valstybių. Taip pat buvo užduotas opus e, atlyginimų, minimalių atlyginimų klausimas. Kolegos uždavė klausimą ir apie keleivių teisių e, pasiūlymą, kuris yra įstrigęs taryboje. Aš turiu klausimą apie apie klausimą e, dėl paslaugų asmenims su negale. Jūs labai konkrečiai šio klausimo nepalėtėte, bet aš tikiuosi, kad sieksite pažangos toje srityje. Ir galiausiai noriu E, paklausti to, ką minėjo kolegos. E, sausumos kelių transporto saugumas. Kaip žinote, skaičiai yra prasti. Ir mums nepavyksta, atsiprašau, e, mirčių Europos keliuose skaičius, mums nepavyksta tų skaičių sumažinti ir vidaus reikalų, Višegrado šalių e, vidaus reikalų ministrai pasadžiavo Prahoje ir svarstė šiuos klausimus. Turėtume siekti sumažinti sunkiai sužeidžiamų avarijose žmonių skaičių. Ar tęsite šias iniciatyvas apriminkavimo metu? Ich wollte Aš ne tiek klausimą norėjau užduoti, kiek jūs e, paremti. Iš tikrųjų, dekarbonizacija labai svarbus dalykas, e, niekaip kitai problemų neišspręsim ir, ir kaip tik kelių transporto sektorius yra tas, kur išlakų vis daugėja, didėja tas skaičius nuo 1990 metų fiksuojamas, visur kitur pavyko jį sumažinti, o čia ne. Uh, Ir todėl kaip tik manau, kad labai svarbi yra parama e, jums, e, netaikydami judumo didesnio, tikrai klimato kaitos e, nesustabdysime. 24 procentais jau kai kuriuose sektoriuose net pavyko sumažinti tas išlakas, o kitur, kitur ne, milijardus mokesčių mokėtojų pinigų tam skiriame ir aiškiai matyti, kad transporto sektoriuje reikia dar kažką daryti. Ir po COP21 sustikimo tas irgi buvo aiškiai pasakyta, tačiau be veiksmų, aišku, nieko nebus. O, o tų veiksmų turi atsirasti kitaip šioje planetoje nei mūsų vaikai, nei anūkai ir kitos kartos negalės mm, gyventi Taigi, mačiau, kad puikiai konspektavote visus klausimus pasižymėjot ir dabar tikiuosi sureaguosite. Oho. Pirmiausiai, ačiū už šiltą prieimimą, už malonius žodžius. Tikrai nemažai temų buvo paminėta, pamėginsiu iš eilės į viską atsakyti. Daug buvo kalbama apie dekarbonizaciją. Čia, manyčiau, vienas pagrindinių klausimų, kalbant apie transportą per ateinančius keliarius metus, tai išliks svarbus prioritetas ir be abejo komisijos pasiūlymų rengiamų laukiame. Galiu pasakyti, kad ir vietos e, lygių, tai yra mums prioritetas, kaip e, skatinti kitos rūšės transportą naudoti labiau. Ir visiškai suprantu problemas miestuose. Transportos pūstis susidaro didžiulės, e, dėl to tarša didėja. Ir jeigu pažvelgsite į automobiliuose senčių žmonės, dažniausiai nustatysite, kad važiuojama po vieną. Taigi tikrai yra priežasčių situaciją keisti, labiau skatinti dviračių transportą, pavyzdžiui, ką ir aš pats savo pavyzdžių darau. Reikia imtis kažkokių priemonių, aišku, reikia išvilioti žmonės iš, iš jų automobilių kažkokiu būdu. Ir jeigu, pavyzdžiui, nori, kad e, gyventojai labiau naudotųsi geležinkeliais, reikia, kad ir tvarkaraštas atitinkamas būtų, kad e, modernizacija čia vyktų, nes turiu pasakyti, pavyzdžiui, mano vaikai ko gero lipa netgi į tos pačius traukinius ar autobusus ir važiuoja jais, kuriais ir aš dar savo jaunystėje e, e, važiavau. Tai tas be abejo nėra pats geriausias variantas. Automobilius parkuoti turi būti kur palikti užtektinai vietų šalia transporto mazgų, kad, pavyzdžiui, palikęs automobilį kitur galėtum, už miesto galėtum sėsti į traukinį, į autobusą. Uh, ir vykti ten, kur reikia, miesto link. Tai tokios turėtų būti priemonės. Aišku, kai turi galingą aštuonių cilindrų BMW ar kokį kitą automobilį, tai sunku turbūt e, būtų palikti jį tiesiog namie ir jo nesinaudoti norima. Ir jį parodyti mieste. Bet tada gal, pavyzdžiui, geriau būtų turėti Tesla automobilį, kuris tikrai mažiau teršia aplinką. Ir tokį jau būtų galima važiuoti ir po miesto centrą. Taigi tokios mintis, manau. also to start using the, the I think the, the future is knocking. Ir tikrai akivaizdu, kad ateitis jau čia pat. Ir autonominiai, autonomiškai vairuojami ar, ar važiuojantis automobiliai tikrai yra tos ateities dalis. Aš pats Esu išbandęs tokį automobilį ir tikrai buvo labai įdomu. Be abejo, saugumo klausimas iškyla, saugumo keliuose klausimas, nes tokie automobiliai turi atitikti aukščiausius saugumo reikalavimus. Tuo pat metu reiktų užtikrinti sklandų eismo cirkuliavimą mieste. Skaitmeninė vidaus rinka čia yra kertinis dalykas, e, infrastruktūra atitinkama ir, ir įvairios priemonės leidžiančios pasinaudoti tokiomis galimybėmis. Tada minimalus atlyginimas ir socialinis dempingas – iš dalies džiaugiuosi, kad, kad tai toks klausimas yra Europos parlamento darbo tvarkės dalis. Pats esu kilęs iš šalies, kur, kur socialinis dempingas tikrai labai juntamas. Tai pavyzdžiui, Vokietija ir Prancūzija tokius, vadinčiau, socialinius ir, ir prekybos barjerus e, yra įsivedusios, palaiko juos ir toliau. Ir gal nebūtinai čia mūsų pirmininkavimo klausimas yra situaciją pakeisti, bet visgi manau, kad svarbu yra, kad gerai veiktų vidaus rinka, be kita ko ir, ir transporto sektoriuje įtraukiant. Jau 11 šalių šią PPO yra kreipusiasis į komisiją, į komisijos narę Pults. Ir kaip tik e, ta administracinė našta ir skundžiasi, kur jau peržengė naudą kai kurių teisėkoros pasiūlymų. Na ir Be abejo, reglamentai, kuriuos e, patvirtiname, turi būti įgyvendinami visose valstybėse narėse, tai tik tiek galiu pasakyti. Kas dar? was a question about uh, Danube River. Uh, Dar buvo klausimas dėl Dunojaus. Ne visai tai mūsų numatytos darbo atvarkės pirmininkavimui punktas. Aš Dunojaus upę vadinčiau tikrai perspektyvę, galvojant apie vandens, vidaus e, vandenų laivybą. Juo galima pasiekti įvairius miestus. Ir vėl, kitas dalykas, kur nėra visai mūsų kompetencijos rytis, gal, bet mes tenksimės e, paskatinti diskusijas tuo klausimu, organizuosim Pratislavoje konferenciją turizmo temomis 2,6 procentai BVP Slovakijoje generuojama turizmo sektoriaus, tai nėra labai daug, pažiūrėjau, Austrijoje tai yra 10 netgi procentų, tad matyti, kad mes smarkiai atsiliekame. Ir tiesiog stengiamės dabar į turizmo sektorių žvelgti gal kiek iš kitokios perspektyvos, nebūtinai siekiame statyti naujus viešbučius e, ar, ar spa centrus, tiesiog labiau galvojama apie infrastruktūros plėtrą, kelių tiesimą, vandens kelių, transporto skatinimą tam, kad galėtumėm labiau pritraukti turistus atvykti čia, o paskui galvotumėm apie apgyvendinimo galimybės. Tai tiek buvo šiuo klausimu, regis. Dabar į kao. I think we will have the unique opportunity during our presidency to. Uh... Manau, per mūsų pirmininkavimą turėsim unikalią galimybę pagaliau užbaigti sustarimą į KAO kontekstą rugsėjo pabaigoj numatyta data. Ir ten gal net tiek plačiai apriepiamus bus temos, apie kurias prieš trejus metus buvo kalbėta, bet bent jau dėl emisijų mažinimo ketiname sutarti. Tai taip ir dirbsime ir skatinsime kiek įmanoma diskusijas tolesnės dėl lėktuvų skaičiaus ar dėl Slovakijoje aparatų ir turimų lėktuvų skaičiaus, tai galiu pasakyti, tai yra apskritas nulis. Tokia yra mūsų situacija, bet mes e, be abejo patį procesą būtinai stengsimės remti, skatinti toliau ir, ir tikimės, kad į ką bus pasiektas geras, patenkinamas susitarimas. just on EASA. Uh, during our presidency, uh, we will focus on revision of Dėl ESA daug klausimų buvo užduota, tai mes per savo pirmininkavimo pusmetį kreipsime nemažai dėmesio mm, peržiūrai šio reglamento ir būtent saugumo mm, klausimui daug dėmesio bus dėl konfliktų zonų kalbėsime, dėl dronų pritaikymo. Nes čia, aišku, irgi labai rimtas klausimas. Naujo pobūdžio klausimas aviacijos srityje kylantis. Ir norim iki mūsų mandato pabaigos pasiekti bendrą sutarimą, matyti bendrą požiūrį taryboje. More. Yeah. Well, there was, a, there was an interesting question uh, from Mrs. Meissner about the... Pone Meissner uždavė įdomų klausimą apie žalėją energetiką. Aišku, aš atsakingas už transporto sektorių dabar, tačiau turiu pasakyti, kad anksčiau dirbau ir energetikoje, atominės energetikos būtent srity. Tai kalbant apie žalį energetiką, žalį judumą, aš asmeniškai tikrai labai skatinčiau elektravaromus uh, dviračius, dviračių naudojimą. Ir, ir elektroninius, elektravaromus automobilius. Irgi laikau labai perspektyviais. Norime, kad miestai taptų vadinamaisiais išmaniaisiais miestais ir aš tikrai pats prie to labai noriu prisidėti. Tai bus be abejo geriau aplinkai, bus švaresnis oras, gražesnė planeta, šviesesnė mūsų vaikų ateitis. Tai tiek, man atrodo. Pakarima dėlį dar dėl e, klausimą uždavė apie e, bendradarbiaujamo pobūdžio ekonomiką. Visiškai remiam naujo, naujus verslo modelius, startolius, čia tikrai gerų idėjų generuojama. Ir aišku, turime tokiems modeliams numatyti suderintas veiklos taisyklės, kad nevyktų čia dempingas, reikia geriau koordinuotis vietos valdžios institucijoms tarpusavyje. Ir tikrai čia iš tikrųjų net nėra ką labai daug kalbėti. Savaime, aišku, man atrodo, viskas tai tiek. Ačiū už man skirtą dėmesį, už tai, kad pasikvietėte ir, ir darysime viską, kas tik yra mūsų išgalėse bendradarbiausim su Europos parlamentu, siekdami abipusiai naudingo ir be abejo, be abejo piliečiams naudingo rezultato. Ačiū. Nochmal ein herzliches Dankeschön auch von uns. Dass Ačiū, kad atvykote. Sėkmės jums ir be abejo pavyzdys visada svarbus. Jūs sakėt, kad važiuojat pats dviračiu į darbą, komisijos narė bus, būdama ministrė irgi taip darė, kiek žinau. Taigi visiškai suprantam jūsų pasirežimą ir aišku, darybos su taryba bus sunkios, bet bet kuriu atveju kuo geriausios klotės per pirmininkavimą Slovakijos. Dabar su ministru iškeliausiu į spaudos konferenciją ir per tą laiką Dominik Rikė mane pavaduos. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Si on pouvait euh, se remettre au travail, ce serait pas mal. Būtų gerai, jeigu vėl imtumėmės darbo. Šiek tiek atsiliekame, pabandysime pasivyti. Dabar pereiname prie reglamento. E, skirto motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros. Komisijos vardu ponė Šiškovska pristatys mums šį reglamentą. O paskui žodį suteiksime pranešėjai bei šešėliniams pranešėjams. Ir dabar prašau komisijos vardu žodis komisijos atstoviai. Labas rytas. Ačiū, kad pakvietėte mūsų komiteto posėdį. Trumpai pristatysiu e, reglamento e, aspektą situaciją susijusią su reglamento kolega pristatys patį reglamentą. Kalbant apie šį tekstą, norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Visų pirma, mes siekime užtikrinti, kad e, transporto priemonės prieinamos rinkoje ne tik tenkintų taisyklės dėl saugumo ir aplinkosauginių reikalavimų, bet ir kad taisyklės būtų vienodai taikomos visoje Europos Sąjungoje. Ir ne tik taikomos, bet ir kad būtų užtikrinta e, transporto priemonių kontrolė patikėta tam tikrom institucijoms. Ir 28 valstybės narės turi vienodai taikyti taisyklės, nes sistema šioje srityje yra centralizuota, todėl svarbu, kad visos valstybės vienodai taikytų taisyklės. Taip pat noriu pabrėžti, kad sistema, kuri egzistuoja jau daug metų, yra gera, veiksminga, bet veikiausiai jau yra pasiekusis, jau yra gyvenusi. Uh, Ir būtent dėl to komisijos patiktas pasiūlymas yra plataus užmojo. Bet norėčiau akcentuoti, kad mes nenukrypstame nuo pagrindinio principo, tai yra sistema išlieka centralizuota. Mes nepasirinkome vienos tipo patvirtinimo agentūros, paaiškinsime vėliau kodėl. Manome, kad geriausia leisti valstybėms narėms e, rūpintis taisyklių įgyvendinimu. Tačiau jei pasilieka dabartinė sistemos struktūra, e, turime užtikrinti, kad e, būtų egzistuotų tinkamos taisyklės ir reikalingos institucijos. Ir e, akcentavome tris svarbiausius dalykus. Visų pirma, taisyklės, pagal kurias automobiliai tiekiami į rinką. Taip pat įvedėme naują e, skyrių dėl rinkų priežiūros. E, E, automobiliai esantis rinkoje privalo atitikti taisyklės jiems galiojančias ir galiausiai įvedame komisijos priežiūros e, galimybę. Tai, e, tai yra būtent tam, kad valstybės būtų vienodai taikomos valstybėse narise. Trečias dalykas dažnai akcentuojamas diskusijose, tai kodėl reforma buvo pradėta. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad komisija uh, E, reformuoja tipo patvirtinimo sistemą nuo 2007-ųjų. Pasiūlymas patiktas ne dėl Volkswageno krizės, bet dėl apmastymų e, tipo patvirtinimo sistemos. Ir kad ir ką Volkswagen e, įmonė nuveikė, kad ir ką padarė, vis tiek mes dirbome ieškodami tinkamiausių sprendimų ir dirbome gana sparčiai. Žinoma, yra sąsojų su Volkswageno skandalu, bet e, Noriu pabrėžti, kad komisija žinojo, kad sistemą reikia keisti dar iki to skandalo. Kaip pasipriešinti panašių atvejų, kaip Volkswagen skandalas pasikartojimui ateityje? Na, nusikaltimai vykdami visą laiką ir sistema nėra visiškai apsaugota nuo nusikaltimo. Vis dėlto bandome pasirūpinti, kad nebūtų galimybės sukčiauti, kad būtų laikomas visų taisyklių ir kad būtų pakankamai didelė rizika nesilaikyti taisyklių ir, ir pavojus, jei bandysi pažeisti įstatymus. Manau, kad prireiks laiko svarstant šį pasiūlymą. Uh, vis dėlto e, svarstame taisyklės, kurių reikia kiek įmanoma greičiau. Tai jos liečia automobilius, e, galiojančius dabar rinkoje esantiems automobiliams. Ir nėra vienodo taisyklių e, įtvirtinimo dabar. Todėl norime dirbti sparčiai, komisija yra pasirengusi tai daryti ir mano kolega pristatys jums patį pasiūlymo tekstą. Ačiū. Bandysiu Jums pris, pa, pristatyti tipo patvirtinimo taisyklių ES apžvalgą. Kaip minėjote, e, kalbame apie tipo patvirtinimo sistemą. Kasgi tai yra? automobilio tipas, tai grupė automobilių, kurie pasižymė tokiais pat skiriamaisiais bruožais. Tai gali būti skirtingo kėbulo, pavyzdžio, sedano tipo ar kitokio tipo automobiliai, esantis vienoje grupėje, kur, kuriems galioja tos pačios taisyklės. Tipo patvirtinimas tai yra trečios šalies sertifikavimo procedūra. Automobiliai patikrinami ir paskui e, duodamas leidimas juos tiekti į rinką. Ir gal, žinoma, Tai reiškia, kad gamintojas turi gaminti tokius automobilius, kuriems patvirtinimą gavo. Tipo patvirtinimo procedūra apima e, patikras, kurias at, at, atlieka inspektorius e, iš techninės tarnybos. E, ta, tas patikrinimas, testavimas gali būti atliktas gamykloje arba automobilį galima e, pristatyti inspektoriui ir patikrinus e, išduo, iš tą tipo patvirtinimo instituciją išduoda sertifikatą ir tai reiškia, kad gamintojas gali tiekti tokį atitinkantį sertifikatą automobilį į rinką. Čia matote E, visą tipo patvirtinimo procesą. Visų pirma, automobilio dizaino kūrimas, e, paskui e, testavimas, kurį atlieka techninė tarnyba ir sertifikato išdavimas. Pagrindiniai aspektai, kuriuos apima tipo patvirtinimas. Bendri automobilio sąrangai keliami reikalavimai, saugumui keliami reikalavimai, aplinkosauginiai reikalavimai, ir dokumentų patikra. Pa, tai yra automobilio ilgis, plotis, svoris, taip pat dokumentai, e, kurie turi būti su automobiliu, pavyzdžiui, e, sertifikatas. Ir tie visi dokumentai turi būti galiojantis, turi būti patvirtinti Jeigu visi reikalavimai tenkinami, tai išduodamas tas tipo patvirtinimo sertifikatas. Vėlgi čia nelabai matosi, bet pagrindų direktyva e, dabar galiojanti apima keletą svarbių bendrų sprendimo prieimimo tvarka priimtų aktų. Yra euro 6, euro 5, yra pėsčiųjų saugos, dviratininkų saugos e, sprend, sprendimai ir tuos visus sprendimus įtraukėme ir į naująjį pasiūlymį. Tikriausiai vėlgi nematote, bet noriu e, pailustruoti čia, kad, kaip kolegė minėjo, mes tikrai ilgai dirbome rengdami naują pasiūlymą, kad sustiprintume egzistuojančią šį sistemą. E, pastebėjome, kad techninių patikrų kokybė nukrito, atvirai pasakius, ir dėl to E, atsirado tam tikrų iškraipimų, vertinant, kaip dirba gamintojai, e, patikros tarnybos. Norime užtikrinti e, tipo patvirtinimo institucijų savarankiškumą ir kokybę, taip pat sustiprinti tipo patvirtinimo sistemą įvesdami ES valdysenos matmenį ir norime taip pat veiksmingos rinkos priežiūros. Kokie mūsų tikslai? Šiuo pasiūlymu norime e, papildyti dabar, dabar galiojančius rinkos priežiūros reikalavimus. Sėkmingai jau e, esame parengę pasiūlymus dėl L ir T tipo transporto įmonių, tai yra motociklo tipo ir žemės ūkio e, mašinų atveju. Taip pat kai kurios procedūros harmonizuojamos, e, kurias, kurios yra įtrauktos nacionalinius reikalavimus, bet norime palengvinti situaciją gamintojams, automobilių gamintojams ir fiziniams asmenims ir, žinoma, ištaisyti dabartinės tipo patvirtinimo sistemos e, defektus, silpnasias vietas. Tokiu formatu teikiamas pasiūlymas e, reglamentas e, vietoj direktyvos. E, bet labai didžia dalimi remiamis dabartinę pagrindų direktyvą, e, kuri parengta 2006-aisiais. E, toliau galios visi galiojantis priedai ir papildomai atsiranda reikalavimai dėl e, remonto ir priežiūros. Jie atitinka euro 5-6 reglamentus, bet dabar tie reglamentai, tie reikalavimai atsiranda įtraukti į, į, į kitokį teisės aktą. Ir reikalavimai galios ir, pavyzdžiui, transporto priemonių durims ir, ir kitoms dalims. Siūloma struktūra. Norime jūsų paprašyti įgaliojimų, nedelsiant pakeisti, pakeitim, pakeisti priedus, e, kad būtų įvesti visi reikalingi, visos reikalingas korekcijos. Peržiūrėję šį, šį dokumentą suprasite, ko, ko mes prašome. Rinkos priežiūra, kaip ir dvi, dvi motociklo tipo ir žemės ūkio įrangos atveju, mes remiamės 2008-765 e, e, pagrindų reglamentu. Taip pat akcentuojame sąveiką tarp tipo patvirtinimo institucijų ir rinkos priežiūros institucijų. Taip pat atsekamumą paaiškiname ekonominių subjektų atsakomybę, atsekamumo ir, ir, ir patikslinimo atveju. Taigi, tai reiškia, kad tipo patvirtinimo sistema tikrai bus patobulinta. Kodėl? Bus savarankiškesnė sistema, nes galios griežtesni reikalavimai tipo patvirtinimo institucijoms ir taip pat užtikrinamas e, savaran... nepriklausomas finansavimas tokių tarnybų, kad nutrauktume sąsąs tarp tų, kurie tikrina ir tų, kurie gamina. Taip pat e, kolegų peržiūros. E, principas atsiranda. E, tarnybos tikrins vienos kitų darbą. Tai yra geresnė alternatyva nei vien, vieninga viena Europos, Europoje galiojanti sistema, nes reikia užtikrinti patikrų ir kontrolės sistemą. E, pra, skaidri perž, atsiranda skaidrios peržiūros ir atsiskaitimo reikalavimai valstybėms narėms kas keletą metų, nes dažnai rinka, rinkoje pasirodo nauji automobiliai, e, kurie pagaminti pagal e, tipo patvirtinimo sertifikatą mm, patvirtinta prieš 20 metų. Dabar sertifikatai galios tik 5 metus. Taip pat reikia iškesnių nuostatų dėl kompiuterinės įrangos esančios transporto priemonėse. Uh, ir užtikrinsime, kad e, e, atsakingos institucijos galės susipažinti su, su tokios įrangos aspektais. Taip pat atsiranda reikalavimai dėl skaidrios peržiūros ir atsiskaitimo. Valstybės narės privalės teikti ataskaitas. Dabar to ypač stinga, nes e, visuomenė nežino, kas atsakingas už tipo patvirtinimą ir kokiu dažnumu tie tipo patvirtinimai rengiami. At, Europos Sąjunga E, įgyja daugiau galių valdysenos rytyje. Komisija įgys galimybę e, užsimti rinkos priežiūrą, nes tuo tarp dabar jau tokios galimybės neturi. Norime šią situaciją pakeisti. Taip pat norime kurti ES įgyvendinimo formą, kur būtų aptariamos e, su atiktimi susiję problemos ir galiausiai ES apsaugin, apsauginių nuostatų klausimai bei kitos nuostatos. Norime harmonizuoti kai kurias konkrečias procedūras, norime, kad galiotų aiškus reikalavimai dėl atsarginių dalių. E, taip pat e, norime užtikrinti galimybę tiek gaminti atsarginės dalis nedidelės, mažomis serijomis išleistiems šlitoms transporto priemonėms ir taip pat supaprastinama procedūra, kaip elgtis su automobiliais, kurie nebegaminami. Taigi čia matote reglamento bendrą apžvalgą. Jame yra daug straipsnių ir visi tie svarbus pakeitimai mano minėti. Galėsite susipažinti su informacija vėliau. Ir kaip jau paaiškinau, yra ir priedai, kurie tiesiog perkelti iš ankstesnių teisės aktų. Jie perkelti, nes nenorime keisti aplinkybių e, transporto priemonių gamintojams. Nebebus griežtų reikalavimų, norime, kad viskas sprendžiama būtų, viskas keistųsi ten, kur mes tobuliname e, institucijų veikimą, geriname valdyseną šioje situacijoje. Pavyzdžiui, kad, kad kas nors būtų blogai, kad ir Volkswagen atveju, kad mes galėtume patikrinti ir sparčiai imtis veiksmų. Galiausiai keletas svarbiausių nuostatų. Importuotojai privalės e, rūpintis vartotojų sveikata ir saugumu. Jie privalės tirti skundus dėl automobilių ir, ir turėti tokių skundų registrą. Taip pat skelbti informaciją, duomenis, kurie yra reikalingi, kad, būtų, kad trečiosios šalis būtų, galėtų atlikti atitikties patikrinimą pavyzdžiui, išlakų testas, kiek iš tikrųjų teršalų e, automobilis išleidžia į aplinką. Ta informacija taps skaidri, nes tuo tarpu ji nėra prieinama. Valstybės narės. Pagal mūsų pasiūlytas taisyklės, valstybės narės e, turi galimybę Valstybės narės taip pat turės galimybę ne, neleisti tiekti į rinką automobilių, kurie netitinka reikalavimų. Dabar jos tokios galimybės neturi. Ir valstybės, jeigu pasės važinėja, tos, tos valstybės, kuriuose važinėja automobiliai, e, dizeliniai automobiliai, kurie netitinka reikalavimų, galės pareikalauti tuos automobilius išimti iš rinkos. E, Taip pat komisija turės galimybę apriboti arba suspenduoti techninės tarnybos paskirimą, taip pat e, atlikti patikras ir, tai ir netgi pritaikyti baudas. Galiausiai tai informacija susijusi su mūsų pasiūlymu ir visos nuorodos į svetainės informacija, informacija visais šiais klausimais ir pirmininkė dabar žodis jums. Merci pour cette euh, exposé. Bon. Ačiū šį ekspozį. Na, tai yra beveik šimto puslapį ir beveik 90 straipsnių reglamentas, nepaprastai techninis savo turiniu. Žinom, mat, žinau, kad matau, kad pranešėjai teks nemažai darbo, bet norėčiau suteikti jai žodį pirmam keitimusi nuomonėmis. Ir, ponia Karimadėlį, žodis jums. Kelioms minutėms, nes, man atrodo, mes vis dėlto atsiliekame šiek tiek trumpai. E, džiaugiuosi, kad tas klausimas pradedamas svarstyti dabar ir pastarosiamis savaitėmis nebuvo aišku, kada jo sulauksime, bet manau, kad reikia susikaupti ir eiti priekin ir pratvirtinti šį teisės aktą, nes jame aptariami esminiai klausimai, kaip jūs ir priminėte. E, oro kokybės klausimas, kova su klimato kaita, e, transporto priemonių vairuotojų sauga bei vartotojų teisų užtikrinimas. Bet Visų pirma, mes turėtume atgauti vartotojų pasitikėjimą pramonės rytimi, kuri nukentėjo, kurioje neteisingai tvarkėsi kai kurios įmonės. Ir toliau vyksta, kaip žinome, emis e, komiteto darbas, tyrimų komisijos darbas, kuris nagrinėja visus šios atvejus. Ir noriu padėkoti komisijai už šį pe, pasiūlymą, kuriame peržiūrėta daugybė dalykų, numatoma, konkre, numatoma galimybė konkrečiai prižiūrėti Europos rinką, nes kol kas šioje srityje daug kas neharmonizuota ir tai kelia problemų. Pavyzdžiui, po Volkswageno uh, E, skandalo, kuris prasidėjo 2015-aisiais, reikėjo laukti ilgai, kol kas nors pasikeistų. Vokietijos tarnybos e, ėmėsi vienų veiksmų, o Prancūzijoje e, gamintojai ėmėsi kažką keisti laisvanoriškų pagrindų. Taigi, kaip žinote, reikėtų, kad darbas vyktų geriausių E, pažangiausių praktikos pavyzdžių pagrindų. Ir kalbėdami apie tai galime paklausti štai ko, ar gamintojas gali būti techninė tarnyba, kas gali tapti techninė tarnyba. Ir matome, kad visos tarnybos turi išlaikyti savo darbo pobūdį. Komisija įgyja didesnės priežiūros galės. Mes manome, kad vienintelė pagrindinė Europos atsakinga institucija yra reikalinga, bet dar turime pakalbėti, kokiu pavydalu ir kur. Uh, Ir kaip pranešėja, aš norėčiau akcentuoti porą dalykų, kuriuos norėčiau ypač akcentuoti. Tai, kad reikia siekti savarankiškumo, e, nepriklausomumo tų įvairių institucijų užtikrinimo. Ir kalbant apie tuos, tą kolegų ko peržiūrą, kaip tai vyks valstybėse narėse. gali paskui iškilti problemų, jeigu to, visų šių klausimų aiškiai neįspręsime. Antras aspektas, kurį akcentuosiu savo pranešime, tai aplinkosauga e, prilyginsiu saugumui. Tai bus du svarbiausi prioritetai. Nes čia kalbame apie mūsų kasdienį gyvenimą ir pavojus jam. Ir E, taršos kontrolė turi vykti tinkamų lygmenių. Tarša yra labiau paplitusi, bet e, e, ypač taršus yra dizeliniai automobiliai. Jie yra taršiausi. Taigi, oro taršos klausimas per metus Europoje per anksti pasitraukė iš gyvenimo 6 tūkstančiai žmonių būtent dėl taršos. 600 tūkstančių, atsiprašau. Taip pat pažvelkime, kas vyksta jungtinėse valstijose. Turime nepamiršti ir to. E, amerikiečiai e, užtikrina savo rinkos priežiūrą ir būtent dėl to, kad yra ta priežiūra ir išaiškėjo visos Volkswageno paslaptis. E, Amerikoje veikia vien, viena centralizuota savarankiška mm, institucija, kuri atlieka patikras, jai, jos biudžetas 100 milijonų dolerių. Uh, ir tikrinami automobiliai ir e, sankt, baudų dydis, baudos dėl savo dydžio yra daug didesnio atgrasomojo poveikio. Ir neįtikėtina, kad uh, JAV aplinkosaugos agentūra uh, atkreipia dėmesį į, į Europoje Volkswageno gaminamus automobilius ir nusintė labai aiškiai žinę šioje situacijoje. Tai yra Europos Sąjunga turi suvaidinti savo vaidmenį piliečių e, sveikatos apsaugoje, taip pat saugumo užtikrinime. Ir manau, kad mūsų rengiamas svarstamas dokumentas darys įtakos ir emis ko, tyrimų komisijos išvadoms. Todėl aš manau, kad turime tikrai mm, sėkmingai, e, efektyviai dirbti ir, ir, ir pasipriešinti galimiems būsimiems balsavimo atvejams. Ačiū, ponė pranešėja. Dabar norėčiau priminti šešėlėms pranešėjams E, kad nekalbėtų daugiau nei dvi minutės. Werner Kuhn. Werner Kuhn, ačiū mm, komisijai, ačiū pranešėjai Deli. Mes TRAN komitete jau kalbėjomės intensyviai apie techninius aspektus. IMKO turi dar ir papildomų uždavinių. Naujųjų transporto priemonių sertifikavimas paklūsta įvairiems e, reglamentams, pavyzdžiui, iš metalų direktyva yra labai svarbus dalykas, taip pat e, reguliarios techninės apžiūros, taip pat yra tas dalykas, kuris e, jau pradės galioti. Tipo patvirtinimas galiojantis naujiems automobiliams bus vykdomas naujos institucijos. Tai reikėtų įrašyti, tačiau 400 straipsnių šiame dokumente ir 100 puslapių gyvendinimo nuostadų, manyčiau, yra labai platus tekstas, todėl reikėtų jį saurinti. Dėl lengvųjų automobilių, taip pat degimo sistemos, taip pat e, mm, vairavimo, stabdymo sistemos turėtų būti aukščiausio lygis, taip pat reikėtų laikytis ir CO2 iš metalų e, limito 130 gramų CO2 kilometrui ir E, NOX, tai yra švino. Schon, lösung... Azoto teršalai tai yra dalykai, kurie turėtų būti tikrinami realiomis vairavimo sąlygomis. Pavyzdžiui, Vokietijoje automobilių federacinėje e, asociacijoje yra konstatuota, kad iš tikrųjų reikalinga vykdyti e, tam tikrų laikotarpių vykdomas techninės apžiūras ir nereikėtų ieškoti jokių naujų sprendimų. Taip pat reikėtų numatyti tipo patvirtinimui gautinį laikotarpį, penkeri metai, atrodo, pintas laikotarpis, bet apie tai galima diskutuoti. Laukiu jūsų pastabų. Dėkoju kolegai. O dabar Marija Grapinė socialdemokratų vardu. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad šitas reglamentas yra tikrai yra labai svarbus, kadangi jisai perkelė direktyvą. Dėkoju komisijai už jos informaciją. Penkeri metai tipo patvirtinimo galiojimui, manau, tai yra ilgas laikotarpis. Ir kadangi mes kalbame apie penkerius metus, tai norėčiau paklausti komisijos atstovų, kaip, kaip reikės elgtis tuo atveju, jeigu kaip Volkswagenas vėl ištiks tokia sudėtinga e, klaida. Todėl reikėtų numatyti galimybę, kurios kol kas nėra, tiesiog peržiūrėti tipo patvirtinimą. Labai keista, kad valstybės narės negalės atšaukti automobilio iš rinkos, jeigu paaiškės, kad jisai yra neti, jis netitinka tipo. Taigi reikėtų priimti sprendimą pagal atskirą tipą ir todėl aš manyčiau, kad nereikėtų numatyti papildomos administracinės naštos, tačiau manyčiau, kad šita tvirtinimo procedūra turėtų būti labai aiški. Norėčiau paklausti. E, transporto priemonėje yra. Fakas šoferų jis nelimba. Įranga instaliuota. Ir šitoje programinėje įrangoje yra nuorodos numatytos tik tai anglų kalba. Tai aš nežinau, ar reikėtų apsiriboti tik tai anglų kalba, tiesiog reikėtų pagalvoti apie kalbų išplėtimą. Dėl galimų sankcijų, kadangi čia kalbama apie E, vairuotojų ir keleivių saugą ir tiesiog gyvybę. Todėl reikėtų pagalvoti apie tai, kaip tai atsispindės e, tekste. Aš manau, kad mes puikiai bendradarbiausime su pranešėju ir mes atsižvelgsime taip pat ir į tai, kad reikia užtikrinti ir vidaus uh, bendros rinkos veikimą ir taip pat reikėtų galvoti apie vartotojų saugumą ir galvoti apie tai, kaip išsaugosime aplinką. Taigi aš tokiuosi e, konstruktyviai bendradarbiauti. Ir manau, kad mums pavyks reguliuoti sritį, kuri yra labai svarbi. Iš tikrųjų, dar kartą reikia patvirtinti, kad kontrolė vaidina labai svarbu vaidmenį. Taigi, aš norėčiau. Taigi, reikėtų prisiminti, kad e, lygiai grečiai dirbsime su komisija, taip pat EMIS komitetas stebi darbą, pranešėja taip pat dirba šiame komitete. Ir reikėtų pasakyti, kad keista, jog šitas komitetas. Svarbu pasakyti, kad mūsų komiteto darbai, darbas turės įtakos ir kitiems komitetams. Po Volkswageno skandalo tiesiog reikia mm, pasidžiaugti, kad darbai pajudėjo iš vietos. Tuo labiau, kad dabartinė sistema veikia nesėkmingai direktyvoje buvo pakankamai daug spragų, užtikrinant patikrų mm, nepriklausomumą, o be to šitas reglamentas tiesiog turėtų padėti išspręsti visą eilę problemų, ne tik tai aplikosauginės problemas, bet yra ir problemų susijusių su sauga, todėl visos sutirsos šalis, pramonė, valstybių narių, vyriausybės ir komisijos priežos institucijos tiesiog yra susipainiojusios ir todėl aš manyčiau, kad reikėtų nagrinėjant šitą reglamentą, nenumatyti labai griežtų nuostatų, kurios leistų valstybėms narėms imtis e, vienintelės priežiūros. Aš manyčiau, kad vis dėlto e, toliau reikėtų apdarinėti šios klausimus labai rimtai, e, reikėtų turėti omenyje visą sistemą, o kontrolės sistemą reikėtų iš esmės peržiūrėti ir kaip pranešėja kalbėjo, parlamentui reikėtų labiau domėtis tais automobiliais, kurie yra pateikiami į rinką, kadangi, kadangi Tai labai svarbi tema, kadangi ją tiesiog stebi žiniasklaida ir todėl aš manyčiau, kad ne, nekiltų jokių įtarimų dėl komisijos veiklos. Kuo vardu? Marija, norite kalbėti jūs? Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, Reikia apsaugoti žmogaus sveikatą, gyvybę išsaugoti. Ir šiuo metu mes kalbame tik tai apie tai, kaip apginti rinkos, pramonės interesus, o žmogaus gyvybę pamirštame. Iš tikrųjų, kartais reglamentai yra geri, tačiau jie yra nepakankamai geri, kad būtų galima užtikrinti tinkamą reguliavimą, reikalingas daugiau, reikalinga daugiau skaidrumo visoje sistemoje ir tiesiog reikalinga, kad sistema būtų atvira, suprantama, kad kiekvienas suprastų, kam jinai yra, ko, kam jis skirta ir kad nebūtų per daug tų, taip vadinamų, operatorių, kurie testuos sistemą. Aš manyčiau, kad reikėtų kuo vieningesnės sistemos ir todėl mes turėtume stengtis, kad reglamentas būtų naudingesnis e, vartotojams, o ne kad kuo geriau būtų išsaugoti, apsaugoti varikliai, o ne žmonių gyvybės. Taigi gaila tai, kas konstatuoti, tačiau aš vis dėlto, dirbdama keletą mėnesių emis komitete, būtent suvokiau šitokią tiesą. Merci, Ačiū. Wie van de Kamp, vraag žodžio. Dank u zeer. Ik ben uh, net zoals collega Echthoek en mevrouw Kilonen. Ačiū. Pane pirmininkė, aš ne taip kaip ponas Hertogas arba ponė Kilonen, kaip tik esu Žemės komiteto narys ir turiu pasakyti dar, kad kaip EPP frakcija mes turim savo požiūrį į automobilių sektorių. Suprantame, kiek daug čia darbo vietų yra sukurta koks inovacijų potencialas lypi. Bet aišku, reikia išlikti budriems labai ir stebėti, kas vyksta automobilių pramonės sektoriuje. Kai kas kalbėjo apie nepriklausomas institucijas, labai svarbu yra turėti tai galvoje, tą aspektą galvoje, žvelgiant į komisijos pasiūlymą. Buvo darbo grupė įsteigta, kuri sėki nusprendė dėl mažinimo, paskui dėl standartų ir kokia situacija dabar tos darbo grupės neaišku. Deleguoti ją aktai. Įgyvendinamieji teisės aktai yra kai kas kita, o deleguojamieji, apie kurios kalbam, yra svarbus ir mums čia reikia kalbėti apie nepriklausomumą institucijų ir kaip tą užtikrinti. Ačiū. Toliau Ismailas Hertogas. Ačiū. Iš tikrųjų turiu prisipažinti atvirai. Kalbant apie tą tyriamą, kom, tyriamą, apie tą tyriamą komitetą dėl iš metalų. Tai turiu ir aiškę poziciją dėl komisijos veiksmų. Turiu tikrai atvirai pasakyti, kad esu nusivylęs to, kaip komisija elgėsi, kaip dirbo. Ir komisijos kolegų, kurie čia atvykę šiandieną, gal nekaltinčiau, bet vis dėlto apskritai komisijai tai pritaikytina ta mintis. Man regis, kad komisija mėgina kiek įmanoma daugiau atsakomybės nustumti nuo savęs į šalį ir jos kratytis. Komisijos atstovams turiu klausimą. Tikrai labai įdėmiai. Kalbėjo, buvo kalbėta apie valstybių narių, apie skaidrą peržiūrą valstybėse narėse, apie Europą kar. Ir prisiminkim 715 reglamentą ir 2007 metų ir 13 straipsnio pirmą dalį. Ten, cito, rašoma, valstybės narės už gamintojų pažeidimus, numato pagal šį reglamentą taikytinas sankcijas ir taip pat numato įgyvendinimo priemonės. Tos priemonės turi būti proporcingos, veiksmingos ir atgrasomos iki sausio 2-2009 metų reikia apie jas pranešti. Tai mano klausimas tos valstybių narių priemonės. Ir aš čia savo paties e, e kilmės valstybės nariai irgi taikau. Kiek čia tų priemonių yra priimta? Ar jos tikrai yra atgrasomos, veiksmingos, proporcingos ir ką darė komisija tuo metu? Ir vėl ji nestebėjo situacijos akilai. Ir tik po to, kai Volkswagen skandalas išaiškėjo ir kai Emis mm, komisija darė jau atitinkamą spaudimą pradėti šis tas daryti. Taigi mano klausimas, kodėl Europos komisija nesėmė veiksmų. 2009 metai čia minimi, dabar jau yra 2016, taigi septynerius metus savo tyliai ramiai žiūrėjote ir nieko nedarėte. Būtumėte ėmėsi veiksmų laiku, esu tvirtai įsitikinęs, kad nei vienas automobilių gamintojas Europoje nebūtų išdrysęs daryti tokių dalykų, kokie vyko. Taigi jūs turite prisimti atsakomybę ir padaryti reikiamas išvadas bei dabar spręsti problemas susidariusias. Dabar žodis ponė Inės Ajalas Sender. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasidžiaugti tuo, kad matėme prezentaciją. Nes tikrai buvo naudinga. Ir um, dar peržiūrėsiu visus dokumentus turėdama laiko. Reikia akcentuoti automobilių gamybos pramonės svarbą Europoje ir sektis ne, neapsunkinti tos pramonės situacijos. Matau, kad kaip, kaip, kaip e, nukrypome į šoną kai kuriais klausimais, e, spręsdami šios pramonės e, problemas. Dėl emis e, tyrimų komisijos norėčiau duoti klausimą tą temą. Ir komisija rengdama savo pasiūlymo tekstą atrodo nusprendė, kad egzistuoja per, at, at, sakyčiau, e, buvo aktyviai konsultavosi, su, e, tarėsi su pramonės atstovais ir dėl to išvelgiu reglamente tam tikrų nukrypimų. Nesakau, kad tai yra blogai, bet man atrodo, kad tos, tos tie ryšiai yra pernelik glaudus. Mane neramina, kai kalbam apie e, inspektavimo tarnybų nepriklausomumą. Svarbu, kad išlakos būtų tikrinamos tinkamomis sąlygomis laboratorijose, nes e, tas atliekamas testas yra sudėtinis ir, ir patikrinti, kiek tikrai teršia automobilis, yra brangu ir sudėtinga. Įdomu, kas tuos patikrinimus atliks, kad mes atgautume pasitikėjimą tą kontrolės ir stebėsinos sistema. Siūlymas įvesti kolegų peržiūrą, man atrodo, yra geras dalykas, bet vėlgi stinga pasitikėjimo sektoriumi. Nežiūrinti tai, kad vyksta modernizacija, technologiniai pokyčiai, kaip ta lygių partnerių peržiūra galėtų būti teisiškai forminta, kaip galėtų e, čia dalyvauti vartotojų organizacijos, kad tai taptų kažkuo, kuo pasitikėtų visi. E, toliau sankcijos, baudų dydis. Už kiekvieną parduodamą automobilį. E, jos turi būti pakankamai atgrasančios, nes e, pažvelgusi situaciją automobilių pramonėje, tai matysim, matome, kad viena grandis visoje grandinėje gali kaž, viską sugadinti. Uh, Taip pat turime laukti, turime nepamiršti vartotojų požiūrio. Nes vos ne kasdieną e, skaitome spaudoje apie tai, ką pramoje, pramonė jungtinėse valstijose daro, kad e, atsižvelgtų į vartotojams rūpimus dalykus. Ir mes nebūtinai matome tuos pačius procesus Europos Sąjungoje. Nežinome, ko, ko, kokios kompensavimo galimybės bus pasiūlytos Europos vartotojams. Iš tikrųjų, amerikiečiai išsiaiškino, teigiama, kad amerikiečiai išsiaiškino tai, kas vyksta su Volkswagenu, bet teisybė pasakius, vo, Vokietijos ekspertai tai išsiaiškino ir, ir iš ES pusės taip, taip, taip pat tai buvo daroma. Ačiū, ponė Jalasender. Žodis porai minučių komisijos atstovams. Bet tikrai vėluojame. Iš, išklausysime kitų pasisakymų kolegų ir paskui dar turėsite galimybę pasisakyti. Dabar trumpai apžvelgti. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju visiems už komentarus ir indėlį į šias diskusijas. Atsakysiu keletą konkrečių jūsų iškeltų klausimų ir pakomentuosiu Emis e, darbą. E, noriu padėkoti už visus komentarus, siūlymus tekstą padaryti tvirtes, stipresniu. Ačiū. Tikiuosi, kad, to, kad tam ir pasidarnaus bendras komisijos, parlamento ir valstybių narių darbas. Ypač svarbios yra valstybės narės. Mums reikia surasti bendrą požiūrį į šį tekstą dėl palankiausios savo teismo ieškojimo, apie ką kalbėjote jūs. E, mes siūlome decentralizuotą sistemą, bet jeigu gamintojas turės galimybę rinktis ir tas pasirinkimas turėtų būti daromas e, racin, racionaliu pagrindu, o ne kit, neremantis kitais kriterijais nesusijusiais su našumo siekiu. Būtent todėl ir įvedamas tas kur, lygių partnerių peržiūros principas saugumo klausimus. Akcentavo kai kurie kalbėtojai varto aplinkos sauginiai standartai, kai kas sąja, kad turime labiau juos akcentuoti. Taip, iš tikrųjų, e, ir techniniai, ir aplinkos sauginiai aspektai privalo būti tinkamai tvirtinti, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad kad e, spaudimas įgyvendinti taisyklės ateina iš pačių vartotojų. E, įdomiausia tai, kad vartotojai tampa vis e, reiklesni saugumo aspektu ir vartotojai daro didžiulį spaudimą. Ir patinka mums tai ar ne, bet jie tampa ypač pastabus saugumo aspektais. E, dėl biurokratijos mažinimo ir dėl naujų taisyklių atsiradimo. Noriu pabrėžti štai, kad nenorime pakankam, dar labiau apsunkinti taisyklės. Jos yra pakankamai sudėtingos, bet mes norime tobulinti statymą. Tai nebūtinai reiškia, kad dėl to reikia mažiau taisyklių. Sakėte, kad teisės akte turi būti mažiau straipsnių. Bet ne, tai neturėtų jūsų klai, kvailinti ar klaidinti. Netit įstatymas ilgas, jis gali būti geresnis, mm, jeigu įsigilinsime į jo architektūrą. Dėl didžiulių klaidų ir gaminių esančių rinkoje, kurie visiškai netitinka taisyklių ir kad dabartinė sistema netitinka jai keliamų tikslų. Norėčiau perspėti. Nėra taip, kad masiškai automobiliai išimami iš apyvartos, kad, jį, kad daugybė automobilių netitinka aplinkos saugos reikalavimų. Yra vienas atvejis tikrai e, katastrofiškas, kuris verčia mus susirūpinti. Bet, tas fakt, bet automobiliai netitinka reikalavimų visose rinkose. Dėl jungtinėse valstijose taip vyksta visą laiką. E, tas pasakytina ir apie kitus gaminius E, reikia sistemos, kuri aptiktų e, neveikiančias spragas, defektus, net jeigu rinka ir patektų gaminiai, kurie netitinka teisės aktų. Kalbų režimas ir, ir kaip e, var, apsaugoti vartotojus, jeigu jie įsigijo automobilį, kuris kalba ne jų kalba. Techniniai dokumentai ir automobilis automobilio aspektai tvirtinami toje šalyje, kurioje e, tas automobilis parduodamas, dėl to negali būti jokių abejonių. Esminiai dalykai. Dar vienas dalykas, pirmininkas, gal galite šiek tiek greičiau, nes kitaip nespėsime. Diskusijos yra ilgos ir sudėtingos, tai žinoma. Bet dėja, mes jau dabar atsiliekame darbo tvarkės. Man dar vieną minutę duokite. JAV sistema. Visų pirma, ne JAV e, institucijos aptiko e, šią problemą. Tai buvo JAV rinkos priežiūros institucijos. Dėl, taip pat kitas klausimas dėl sankcijų ir kad komisija neprisima savo atsakomybės. Visų pirma, noriu pasakyti, kad nėra taip, kad pramonės atstovai sėdi su mumis už stalo. Taisyklės rengia valstybės narės, komisija jas nepriklausomai vertino, valstybės narės, net, o, o pramonės atstovai nepris, nedalyvauja šiame procese. Komisija prisėmė atsakomybę. Atsakomybė šiuo atveju yra labai iški komisija kuria taisyklės gamintojai privalo jų laikytis. Nebuvo taip, kad komisija netliko savo darbo. Mes galime dirbti ir geriau, bet atsakomybė šiuo atveju tenka lygiai taip pat ir valstybėms narėm, techniniams tipo tvirtinimo tarnyboms bei gamintojams. Todėl kitą kartą atsargiau su tokiais pasisakymais, kad komisija netliko savo darbo. Matau, kad procesas vyksta. Ismail, e, nedaugiau nei vieną minutę. But, but is... Aš atsiprašau, bet tai dar kartą proga uh, užduoti štai kokį klausimą. Europos komisija yra atsakinga už įstatymų įgyvendinimo užtikrinimą. Ir dabar negalite teikti, kad valstybės narės dar kažkas mm, e, kažko nepadarė. Jūs esate atsakingi. Ir jeigu komisija neužtikrino įgyvendinimo, tuomet turite pasitelkti atitinkamą procedūrą, o jūs to nepadarėte ir Čia slypi problema. Galite pasakyti tai savo kolegoms arba savo vadams, Europos komisija yra atsakinga. Ir jūs ne, tai kartojasi ne tik, kad porą kartų, kiekvieną kartą komisija pateikia naują e, teisės akto pasiūlymą, kai tik tai kažkokią darbą nepadaro tam, kad užmaskuotų visą situaciją. Atsiprašau. Diskusijos prasidėjo, matau, kad kol kas jų galo nesimato. Karima, gal, galutinės pastabos, neilgiau nei vieną minutę, bent jau šiandien dėl šio klausimo. Ir paskui komisija dar kartą turės galimybę pasisakyti. Prašau, Kanimadėlė. Išklausė pusę visų kolegų ir komisijos atstovų. Sakyčiau, kad e, visi bando e, įkišti savo trigrašį ir pasakyti, kas atsakingas dėl Volkswagen atvejo. E, valstybės narės, kiti sako komisija ir taip visi kitie, kurie yra už kurie slepiasi. Žinoma, kad pramonė daro įtaką Europos teisės aktams. Jeigu, jeigu tai, tai neiksite, laikysite mus visiškais kvailiais. O šio pasiūlymo tikslas yra pasakyti, kad nebegalime Europos e, vidaus rinkos e, laikyti vieta, kur visi gali daryti, kas ką nori. Ar jeigu nebus užtikrina ta tinkama kontrolė, jeigu ne, nebus imtasi sankcijų, nieko nebus. Ir todėl mano pranešime uh, Mm, labai aiškiai kalbėsiu, akcentuosiu konkrečius pasiūlymus, ko mes tikimės iš komisijos, skaidrumo požiūrių, kontrolės rytyje, nes ne tik jau daug kalbėjome apie testus laboratorijose, turime kalbėti apie tai, kaip, kaip tikrinama, kiek automobilis iš tikrųjų išmeta teršalų į aplinką. Ir mes turime, norime pasakyti var, vartotojams, kad esame pasirengę ginti jų oro kokybę, jų teisės. Ir mes, kaip viena iš įstatymus priimančių institucijų, norime uh, žmonėms pasakyti, kad jie gali mumis pasitikėti, nes įstatymai, kuriuos mes patvirtinsime, užtikrins jūsų teisės. Ir būtent tokią žinią aš noriu nusiųsti. Ir iš tikrųjų jūs teisus, ponė pirmininkė. Diskusijos dar tik prasideda šiuo klausimu. Ir dėkoju visiems šešėlėms pranešėjams ir tikrai matau, kad mūsų laukia nepaprastai įdomus darbas. E, rugsėjo pradžioje tas pranešimo projektas e, turės pasirodyti ir dabar su malonomis suteikiu galimybę tikrajam pirmininkui perimti pirmininkavimą. Ja, ich bedanke mich natürlich sehr. Dėkuoju Dominik Likė, kuris pavadavo puikiai mane pirmininko kėdėje. Aš vėl grįžtu prie pirmininkavimo, kadangi kolega yra pranešėjas. Kita vertus, nebūtų labai gražu, jeigu jisai pats savo, save pristatinėtų ir būtų pranešėjas. O dabar Devynioliktas klausimas - naujos galimybės naujoms transporto priemonėms Tai pranešimas mūsų komiteto iniciatyva, pranešėjas Rikė. Suteikiu jam žodį iš karto. Iš karto norėčiau dar kartą ir padėkoti už pirmininkavimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai. Ne, norėčiau padėkoti kolegoms, kurie man padėjo parengti pranešimo projektą, patiktą apie 200 pakeitimų ir pradėsime e, darbą su šešėliniais pranešėjais, kad po šio posėdžio įvyks pirmasis šešėlinių pranešėjų susitikimas. Ir manau, kad pavyks susitarti su pakeitimo autoriais. Mm, čia tikrai įdomi tema. Kai kurie šaksiniai pastebėjimai. Kai kurie kolegos e, išsakė savo pastebėjimus, teisingai akcentavo turizmo e, sektorių, tačiau apie turizmą pranešime nekalbama. Reikėtų įsiskaityti į pranešimo pavadinimą galbūt bus galimybė turizmo sektorių aptarti kitame savo iniciatyvą rengiamame pranešime. Tai tiek norėčiau iš anksto patikslinti diskusijas. Pranešime akcentuojami du viena kitas kitą papildantis aspektai. Tai MVI dirbančios transporto sektoriuje ir ypač e, MVI susidarančios su konkrečiais sunkumais. Pavyzdžiui, e, jeigu jiems tokios įmonės, kurios yra su perteklinė administracinė našta, kurios negauna paskolų, techninės paramos, moksliniai tyrimai, ir sus, visi susiję e, klausimai su MVI veikla Europoje. Ir konkrečiai kalbam apie sunkumus šioje srityje. Pavyzdžiui, aplinkosaugos reikalavimai. Jie yra būtini, tačiau kartais jie yra labai sudėtingi, jų našta, jų gyvendinimo našta mažoms įmonėms yra mm, perneliks sunki ir tai e, apsunkina investicijų situaciją. Taip pat tai, čia turime prisiminti ir rinkų prisitaikymo procesus. Ir šios mažos ir vidutinės transporto sektoriaus įmonės dar, e, dar dalyva, konkuruoti, konkuruoti kartais su, su didžiulėmis e, įmonėmis, kurios dažnai būna monopolijos. E, ir, ir dėl savo dydžio jos yra dažnai nustumiamos į šoną. Ir galiausiai e, sunkumai susijęs su judumu miestuose. E, ne tik ir asmenų, ir įmonių judumo problemos. Tai yra viena iš aktualijų šiuo metu. Ir kalbant apie dalyvavimų grindžiamą ekonomiką, naujo tipo ekonomiką, e, tai, tai, tai turi, atnešė tam tikrų pokyčių e, MVI dirbančiams transporto sektoriuje, nes tai leidžia sumažinti spūstis, e, taip pat mažinti taršą, atsiranda naujų darbo vietų ir siūlomas geresnės galimybės e, galutiniams vartotojams. Bet ta naujoji ekonomika kelia ir tam tikrų problemų. E, nes pačios mažos vidutinės įmonės susiduria su tam tikru, e, su, su, su tam, nus, su tikrais šokais, sukretimais, reikia persitvarkyti. E, taip pat naudos e, veiksnys keičiasi, e, daug galimybių atneša skaitmeninė ekonomikos galimybės. Ir manau, kad svarstant šį pranešimą reikės aiškiai skirti kai kuriuos dalykus. Uh, E, socio e, bendradarbia, bendradarbiavimų grindžiama ekonomika, taip pat e, santykius tarp verslo ir vartotojų, taip pat e, prekių, ekon, prekių ekonomika, taip pat paslaugų tiekėjus ir vartotojus ir, ir taip pat kalbėsime apie bendrąją rinkos ekonomiką. Veikiausiai tą bendradarbiavimų grindžiamą ekonomiką ir, ir, ir grinoja ekonomiką, e, jiems taikomas socialinės ir fiskalinės taisyklės e, turės būti aptartos bendradarbiavimų grindžiamoje ekonomikoje, vertinant padėtį regionuose ir centruose viso Europos Sąjungoje, E, tikiuosi, kad dirbdami su šešėliniais pranešėjais pasiūlymsime bendrą, bendras nuostatas, kurios tiktų vis, visa, situacijai visoje Europoje. Bet taip pat sieksime atsižvelgti ir nacionalinius ypatumus, nes šalių specifinė situacija yra svarbi ir čia Mm, turime nepamiršti ne tik socialinės ekonomikos, bet ir visuomenės gyvenančios naujosios ekonomikos sąlygomis. Ir mm, Nebejoju, kad diskusijose bus iškelta kokiu nors konkrečių klausimų, taip pat žinau, kad ypač akcentuojamas e, transporto automobilių e, Mm, naudojamų bendrai klausimas. Žinau, kad tai tampa aktualija ir dabar tikriausiai prasidės diskusijos. Ir jei teisingai interpretuoju pakeitimus, diskusijos turėtų būti tikrai konstruktyvios. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, kadangi šiek tiek vėluojame. Turėtume laikytis dviejų minučių kalbėjimo laiko limito. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas. Agradecer... Ačiū, pirmininkė, gerbiami kolegos. Norėčiau padėkoti kolegai Rikiai už jo pranešimo teksto projektą. Jame yra formuluojami iššūkiai tenkantys ES mažų ir vidinių įmonių transporto sektoriui. Mes turime galvoti apie skaitmeninimą, Todėl labai svarbu šioms įmonėms pasirenkti ir e, eiti kojo, e, kojon su skaitmeniniu šimtmečiu. Labai svarbu, kad miestai taptų patrauklesni, kad būtų mažinama miestų tarša. Todėl labai svarbi mobilumo idėja, tai yra Temos de trabalhar o, o nosso quadro regulamentar eh, e por isso. Yra eh, važiavimas kartu automobiliais eh, ir taip toliau. Aš pritariu pranešėjui, kuris sako, kad reikia uh, tiesiog proporcingų nuostatų, kurios būtų priimtinos valstybėms narėms. Ir galiausiai, tuo labiau, kad neturime daug laiko, norėčiau pasakyti, kad labai svarbus pasiūlymai dėl turizmo plėtojimo. Visiškai nepriklausomai nuo šios, šio pranešimo mes neturėtume pamiršti, kad turizmas apima visus ekonomikos sektorius - ir energetiką, ir transportą, ir paslaugas. Visos platformos yra susijusios tiesiogiai su turizmo sektoriumi. Todėl aš nelabai suprantu, kodėl nedaroma nuoroda į tas tarpusavio sąsajas su turizmu. Manau, kad turizmas yra ta raudonoji gyja, kuri apjungia visus ekonomikos sektorius. Marija Grapinė dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taipogi noriu padėkoti už pranešimo tekstą tinkamai sustruktūrizuotą. Su Mano frakcija pateikė pakeitimus. Ir mm, akcentuojami kai kurie pranešimo aspektai. Visų pirma, MVI svarba, kaip ir akcentuojama pranešimo pavadinime. Bet reikia eiti dar toliau. Yra didelių monopolijų transporto sektorioje, kurios neleidžia mažoms ir vidutinėms įmonėms vystytis. Ir šia, šiuo klausimu yra pateikti keli pakeitimai. Reikėtų mm, sudaryti sąlygas mažų ir vidutinių įmonių branduolių kūrimui. Uh, Ir pateikėme pakeitimus, draugės su kolegomis, kad užtikrintume e, vienodą mm, elgesį su, su visais e, ekonominiais subjektais ir, ir mm, vienodas konkurencinės galimybės transporto sektoriuje. Taip pat pagidaujame daugiau skaidrumo mm, profesijos reglamentavime. Ir šiuo aspektu trūksta kvalifikuotų darbuotojų, tai yra profesionalių vairuotojų. Ir todėl mes pasisakome už biudžeto e, konkrečių lėšų, biudžetą skirimą šiam tikslui. Nes dėl kvalifikuotų darbuotojų stygiaus nukenčia mažos ir vidutinės įmonės, jos susiduria su dar didesniais sunkumais. Mano pakeitimai ir socdemo frakcijos pakeitimai liečia e, būtent šios profesijos situaciją, galimybę įgyti šią profesiją, gal, ją reglamentuojančius teisės aktus. Taip pat kalbame apie aplinkos sauginius teisės aktus, apie e, paslaugų teikėjus trans, e, transporto srityje. Toski. Dziękuję panie przewodniczący. Liczba poprawek zgłoszonych do raportu pana posła Rikieta już wskazuje na to, że jest to temat budzący. Ačiū, pirmininkė. Pakeitimų gausa rodo, kad e, tikrai daug emocijų kelia šis e, pasiūlymas. Yra labai svarbus verslo modeliai ir įmonių veikimas pagal tokį modelį. Uh, Norime, kad e, tokios įmonės turėtų geresnę prieigą prie rinkos ir galėtų veikti turėdamos geresnį teisinį pagrindą tą daryti. Todėl pritarsime tiems pakeitimams, kurie lems, kad tokio tipo transporto paslaugos taptų veiksmingesnės. Aišku, niekas nenori remti monopolijų, bet nežiūrint to jos būna, kad susikuria Tad siekime bent jau, kad našta tenkanti dėl šio pasiūlymo įmonėms turėtų būti bent jau, būtų bent jau minimali ir kad nesusidarytų dėl to mm, kliuvinys patekti į rinką. Joms todėl reikia daryti spaudimą įmonėms, todėl ir buvo daromas spaudimas įmonėms e, dėl naujų mokėjimo būdų numatymo. Dabar pranešėjas siūlo mažoms ir vidutinėms įmonėms taikyti išimtis ir be abejo tai yra suprantama, nes apribojimai, e, tokie daromas spaudimas turės įtakos jų veiklai. Turim taip pat ir kritinio pobūdžio pastabų dėl kai kurių su tinklais susijusių paslaugų, kaip kad pavyzdžiui autonomiškai vairuojami automobiliai. Ir čia reikia tiesiog turėti omeny, kad dalyvaujame praktiškai naujoje revoliucijoje ir esame jos liudininkai, tai turime imtis visų priemonių, kad įvyktų tai sklandžiai. Ačiū ir toliau ponė Kilienin. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, pirmiausiai noriu pasakyti, kad tai tikrai labai įdomi tema, bent jau man. Ačiū ponui Rikė už puikų projekto tekstą ir konstruktyvų požiūrį į šį darbą. Na, ir šį tekstą reiktų, reiktų glaudžiai sieti su nesiniai pasirodžiusiu komisijos komunikatu dėl bendradarbiavimo grindžiamos ekonomikos ir dėl vadinamųjų platformos ekonomikų. Tuo pat metu negalim pamiršti to, kad transporto sektorius yra apskritai labai daug iššūkių kelintis e, įvairioms įmonėms, kadangi čia daug numatyta taisyklių ir neretai reikia didžiulių investicijų, o natūraliai susidariusios monopolijos trukdo įsilieti rinką kitiems dalyviams. Pokyčiai čia vyksta labai sparčiai ir, ir įmonės neretai yra labai pažeidžiamos, turi orientuotis e, smarkiai į jų, į savo klientų poreikį ir prisitaikyti prie jų. E, tokios dalyvės rinkos kaip Uber ar kitos jau keičia, keičia situaciją rinkoje ir reikia pasakyti, kad turėtų būti tomis pačiomis sąlygomis tose pačiose rinkose veikiama. Tačiau siūlydami naujus reglamentus reik, turėtumėm įvertinti, ar jau egzistuojantis teisės aktai tinkamai gyvendinami valstybėse narėse ir ar atitinkamos institucijos tarnybos bendradarbiauja tarpusavyje, ar keičiasi informacija ir stebi situaciją. Iš, es, iš Estijos štai pavyzdžiui yra. Estija štai yra puikus pavyzdys e, šios sektoriaus, šios sferos ir galėtumėm ją ir orientuotis. Toliau, Karimą Delį. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui, ponui reikėjo už jo darbą. Šiame pranešime keliami labai paprasti klausimai kur e, atsiveria naujos galimybės transporto srityje. Visų pirma, susieta jame judume. Ir šiuo klausimu reiktų išspręsti teisinio netikrumo klausimus ir sukurti aplinką, kuri būtų uh, palinki bendradarbiavimui, grindžiamam judumui, akcentuojant socialinės ir aplinkosauginės vertybės. Ir ilgainiui tas judumas miestuose reiškia, kad atsisakysime individualių automobilių. E, skaitant šį pranešimą, matau, kad kiekvienas bando patikti savo apibriežti, kas yra ekonominė platforma. E, manau, kad šešėliniai pranešiai turėtų išsamei apsvarstyti šį klausimą. E, komisija jau apie tai kalbėjo, ponas Rikė kalbėjo apie tai, kad atskiriamos dvi situacijos, pelno siekiančios ir nepelno siekiančios įmonės. Uh, ir taip pat normali prastinė ekonomika, paslaugų teikėjai kurie kartais dirba labai neapsaugotomis sąlygomis, be jokių garantijų, ypač jeigu tai yra savarankiškai dirbantis asmenys. Ir, žinoma, akcentuojame e, bendarbiavimo grindžiamoje ekonomikoje ir, ir kiek kokią rinkos dalį kas turi ir reikia užtikrinti, būtina užtikrinti visiems vienodas galimybės konkuruoti, kad būtų galima pasinaudoti atsiveriančiomis galimybėmis. Taigi ta bendradarbiavimo ekonomika yra naujoji ekonomika. Reikia užtikrinti, pavyzdžiui, tokius dalykus kaip asmens duomenų apsauga Taip pat tikimės kainų kilimo tos susietosios ekonomikos situacijoje. Dėkui, dabar trumpiau, po vieną minutę. Liber, Liber Koch. Aš taip pat norėčiau padėkoti Dominik už puikų dokumento projektą. Pirmiausia, šiame tekste trūksta nuorodos į tarpusavio sąveiką, manyčiau, jai reikėtų skirti ypatingą vaidmenį, ypač turint omenyje mažas vietinės įmonės. Kai planuojame, mes turime išryškinti multimodalumą, todėl labai svarbu mažas įmonės įtraukti į kelionių paslaugas ir kelionių organizavimo verslą. Taip pat, manyčiau, labai svarbu pristatyti paslaugas iki pat vartotojo durų. Kitas dalykas tai, e, tinklo ir pažios patys važiuojantis automobiliai, manyčiau, yra dar viena labai svarbi tema. Nilsen. Ačiū. Kas mane glumina šiek tiek šioje diskusijoje, tai, tai kad šitie įtraukus verslo modeliai yra iš tikrųjų labai naudingi, o mūsų šalyje jau šimtą metų yra praktikuojami tokie dalykai, netgi pavyzdžiui taksi e, įmonės mm, dalyvauja toje pasidalimojoje verslo veikloje. Norėčiau paklausti, ar yra didelių įmonių, kurios pasiūlytų mažoms įmonėms kokius nors pasiūlymus, ar tiesiog perkelia savo veiklą į užsienį, stengdamos e, išvengti mokesčių. Aš manyčiau, šioje diskusijoje yra daug temų, kurias aptardami turėtume realiai matyti gyvenimą. Sajal Sander, ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Reikė už jo pasiūlymus. Iš tikrųjų reikėtų siekti gyveninti tokį požiūrį. Tačiau pirmiausia, reikėtų pagalvoti apie tų naujųjų pasiūlymų naudą. Nes iš esmės tai, kas yra siūloma, gali tiesiog vartotoje padaryti e, pačiu svarbiausiu ponu, kuris pats viską nuspręs. Be to gali būti, kad darbo rinka būt, bus e, dereguliuota ir bus dirbama ištisą parą. Tiesiog reikėtų pagalvoti, kaip kurti papildomas darbo vietas, kaip plėtoti verslą, tačiau kita vertus reikėtų uh, apsisaugoti nuo galimo dereguliavimo, paliekant spragas. Norėčiau taip pat pasakyti, kad reikia užtikrinti kuo geresnę pusiausvyrą įvairiose srityse. Mes skiriame dėmesį miestų teritorijoms, tačiau yra ir tokių teritorijų, tokių regionų, kuriuos dėl įvairių politinių ir kitų priežasčių reikėtų plėtoti. Kitas dalykas e, sunkvežimių e, mobilumas ne, turėtų padėti spręsti ir kitų transporto priemonių mobilumo apjungimo problemą. Ačiū. Žinoma, džiugu, kad e, siekiama numatyti vienodas taisyklės visoms valstybėms. Tačiau Švedijoje, pavyzdžiui, yra sunkvežimių centrinė tarnyba seniai įkurta Tačiau, kai kalbame apie lengvuosius e, sunkvežimius iki pusantros tonos masės, tai ko gero jiems yra sunkiausia įsitvirtinti rinkoje, kadangi šitie automobiliai negali važiuoti ištisą parą. Mm, policija mm, šios sunkvežimus stabdo, tačiau jeigu masė yra 21 tona ir taip toliau, visai kitas dalykas. Todėl aš manyčiau, būtų galima dirbti daug efektyviau ir tiesiog siekti, kad šitos krovos sunkvežimiai nuvežtų kuo daugiau prekių. Taigi yra įvairiausių nuostatų, kurios pakankamai sėkmingai taikomas ir mažoms įmonėms. O dabar komisijos atstovui skiriu taip pat vieną minutę, kadangi turiu laiko. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I would like to thank... Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė, vis pirma noriu padėkoti ponui reikėjo už parengtą pranešimą tikrai aktualią šiuo metu tema. Ir komentuodamas noriu pakartoti tai, ką jau sakėme. E, anks, anksčiau kalbėdami apie šį pranešimo projektą, komisija mano, kad bendradarbiavimo grindžiama ekonomika gali įnešti pozityvų indėlį į ekonomiką ir į transportą. Uh, nes ji gali teikiamai mm, atnešti daug naudos vartotojams mm, e, pasirinkimo kainų požiūrių. Ji pozityviai gali e, paveikti darbo vietų situaciją mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kaip žinote, Liepos pradžioje komisija paskelbė komunikatą dėl bendradarbiavimo ekonomikos. Uh, kuriame raginame valstybės narės patvirtinti atvirą pozityvų požiūrį ir pašalinti visus apribojimus, kai jie neturi pagrindo. Kitas klausimas. Ar reikėtų kažką daryti ES mastu? Kol kas komisija nėra prieimusi sprendimo, bet tikriausiai žinote, kad MUV direktoratas e, rengia studiją, kurioje analizuojama reglamentavimo aplinka ir rinka visose 28 valstybėse narėse. Studijos e, rezultatai bus paskelbti rugsėjo mėnesį ir tuomet turėsime galimybę viską apmastyti jau rudenį. Taip pat norėčiau sureaguoti į klausimą, kurį uždavė ponas Rikė tri, ž, e, lengvesnius nei 3,5 tonų e, automobilius, transporto priemonės. Tokios transporto priemonės naudojamos nacionalinėme kontekste, bet taip pat tai tampa tarp valstybinių eismo srautų dalyvių ir atliksime poveikio vertinimą, rengdami iniciatyvą šiuo klausimu, kuri galbūt bus pristatyta 2017. -aisiais. Dominik Rikė, very short as well, please. Dabar trumpai žodis ponui Rikė, trumpai prašyčiau. Taip, kalbėsiu tikrai trumpai. Noriu padėkoti visiems už e, pasisakymus ir už bendradarbiavimą. Manau, kad pradėsime drauge dirbti šiuo klausimu. E, manau, kad. Mm, mums pavyks suderinti skirtingas nuomonės, skirtingus požiūrius. Ačiū, pirmininkė. Er Ačiū. E, matau, kad užjaučia kolega pirmininką, pats irgi labai trumpai kalbėjo, taigi labai puiku. E, balsavimas, diskusija vyks spalio 20 dieną toliau ir dabar prieš pietų pertrauką paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas. Tai yra keitimasis nuomonėmis e, dėl investavimo darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Žodis pranešėjui, ponas Zlotovski. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikriausiai niekam nekyla abejonių, kad struktūrinių ir investicinių, struktūrinių ir investicijų fondų lėšos turi būti veiksmingai panaudotos piliečių labai. Turime turėti omenyje tą faktą, kad EFSI E, investicijų dalis e, kai kuriuose šalise net 17 procentų siekia. Bet tai dar nereiškia, kad ne, neegzistuoja spragos e, investicijų srityje. Dar trūksta daug kur lėšų įvairiems projektams. Turime įvertinti EFSI svarbą tam, kad ir ten te mm, tinklai pagaliau būtų užbaigti kurti ir pagal komisijos duomenį 60 procentų geležinkelių ir kosmos kelių investicijų yra daroma būtent iš TNT projektinių lėšų. Jeigu norime dar ir kitas priemonės pritaikyti, turi būti užtikrinta, kad būtent infrastruktūros projektams jos pastarnaus. Negalime pamiršti, kad modalumas infrastruktūros yra didžiulis iššūkis, kai kalbame apie įvairias transporto rūšis ir norime, kad jos nekonkuruotų tarpusavyje, bet viena kitą papildytų ir kad sąnaudos mažėtų, o veiksmingumas ir našumas didėtų. Tokie kriterijai ir turėtų būti, į kuriuos atsižvelgiame tuo met, kai E, skiriame lėšas ir mažiau išplėtojusiom savo infrastruktūrą šalims, kad jos ją modernizuotų. Kitas svarbus momentas yra EFSI svarba įgyvendinant miestų vadinamąją darbo tvarkę, urban agenda. Čia tikslas yra plėtoti miestų infrastruktūrą visų ES piliečių labui. Ir tai ne tik pagerins gyventojų miestuose gyvenimo kokybę, bet ir apskritai e, šalyje, kurias skiriamos lėšos. Ir be abejo, dėmesio centre yra naujų darbo vietų kūrimas. Būtent čia reikia galvoti apie tausios tvarios ekonomikos ES kūrimą. Aišku, yra didžiosios įmonės, kurios įdarbina labai daug darbuotojų ir jos kaip tik gali investuoti nemažai į mokslinius tyrimus ir plėtrą, į savo darbuotojų tobulinimąsi. Ir horizontas 2020 programa lygiai taip pat atveria naujas galimybės, pavyzdžiui, skaitmeninimui. Pagal EFSI kuriamos galimybės e, priklausys taip pat ir nuo sinergetinio efekto. Pavyzdžiui, investuojant e, reikiamomis kryptimis galima sukurti ir trūkstamus elementus ar priemonės, kad būtų galima tas skaitmeninės technologijas geriau panaudoti ir pritaikyti. EFSI tikslas yra iki 2020 metų užbaigti užsibrieštus e, projektus ir skirti tam deramą dėmesį ir lėšas. Labai tikiuosi, kad taip ir bus. Be abejo, į visus pakeitimus galbūt negalėsime atsižvelgti, tačiau stengsime kiek įmanoma daugiau kompromisinių variantų sukurti. Ačiū ir dabar Gedevedžio ponas Denang kalbės. Taip numatyta mūsų plane. Pirmiausia, komisija, taip, komisijos atstovė žodis. Much, um... Dėkoju, ponė pirmininkė. Mm, jums leidus tiesiog keletą, metu, keletą minučių skirčiau santraukai to, ką mes mėginome atspindėti. To, kas mėginame atspindėti ir pranešime. Mes norime numatyti, norime pateikti apžvalgą to, kas yra numatyta iki 2020 metų, 14-20 metų laikotarpiu ir kokie darybų rezultatai. Siekėme ne tiek susitelkti ties e, programų skaičiumi ir kita statistika, bet daugiau kalbėti apie pavyzdžius įvairiose regionuose, į pagrindinius pasiekimus. Ir tam kontekste džiugu pastebėti, kad e, transporto reikalų komiteto prioritetas yra būtent e, EFSI fondų lėšų panaudojimo stebėsena ir galiu pasakyti, kad apie pusę lėšų būtent buvo skiriama tenti projektams, o visa kita dalis kitiems infrastruktūros projektams. Pavyzdžiui, švarios švaraus miesto transporto kūrimui. Tas santykis e, yra labai svarbus tam, kad užtikrintumėm vieną vertus um, junglumą įvairių transporto rūšių ir kitą vertus plėtotumėm jas įvairias ir leistumėm um, formuotis uh, toliau. Šiam laikotarpiu numatėme 7,5 tūkstančio kilometrų geležinkelio bėgių papildomai nutiesti, 3 tūkstančius kilometrų naujų sausumos kelių, rekonstruoti daugiau nei 10 tūkstančių kilometrų kelių atkarpų, 750 kilometrų um, tramvajų ir metro linijų nutiesti ir taip pat e, skirsime dėmesį reikiamą ir vandens keliams. Taip glaustai tai atrodytų. Viskas yra įgyvendinama per tarp sektorinės e, programas ir atsižvelgiama į individualius poreikius valstybių narių ir netgi konkrečių regionų. Tai čia reikiamas lygis bendradarbiavimo tarp vietos ir valdžios institucijų turi būti užtikrintas ir be abejo grįžtamasis ryšys su komisija. Dar užbaigsiu pasakydamas ar pabrėždamas, kad eksante sąlygo, sąlygų numatymas, tai yra tas naujas terminas, kuris buvo numatytas 14-20 metų laikotarpiu, reiškia, jog turi būti atitinkamos iš ankstinės kai kurios sąlygos leidžiančios e, garantuoti, kad investicijos e, pasitvirtins, kad, e, kad bus investuojama naudingai. Ir 20 valstybių narių jau planuoja tikrai nemažai lėšų skirti būtent kelių infrastruktūrai ir tas toks transporto sektoriaus pagrindinis planas daug kur jau egzistuoja ir, ir mes matome, kad tam skiriamas prioritetas ir kad investicijos čia tikrai yra daromos reikiamose vietose. Tai tiek apie transporto aspektą mūsų ataskaitoje. Ir jeigu turėsit klausimų, tai mielai juos atsakysiu be abejo. Ačiū. Toliau Dubrakas Vuice. Minuten, bitte. Nors 2 minutį. Dvi minutės, prašau. Tik dvi. Eh, Kalbėsiu kroatiškai. Susipažinau su komisijos komunikatu ir iš esmės čia išdėstytas požiūris atitinka ir mano pozicija. Tikrai labai nemažai čia lėšų sudaro tas sudaro šis fondas ir reikia užtikrinti, kad jos būtų veiksmingai panaudotos. Kalbės apie Kroatiją, naujausią ES narį, narę ir galiu pasidžiaugti, kad būtent EFSI fondų lėšomis rengiama labai daug mūsų investicinių poreikių, infrastruktūros ir tie 75. Ir labai remtumėm tą mintį, kad transporto sektoriuje būtų vykdomi projektai siekiant ištaisyti tam tikras susidariusias kliūtis ar spragas, modernizuoti. Ir džiugu, kad yra ketinama rekonstruoti kelius, kad taip pat ir laivybą siekiama labiau įtraukti į bendrą transporto rūšių tinklą. Ir žinoma, čia reikia, kad atitinkamos tarnybos elgtųsi protingai, racionaliai. Kroatijoje norime magistraliniais keliais sujungti e, juot, mūsų šalis su Juotkalnyje ir kitomis kaiminėmis šalimis. Tai yra labai svarbus projektas, taip pat yra ir tiltas tilto e, projektas e, didžiulis numatytas, jo statyba. Mm, tai būtų 12 km atkarpa, e, kad būtų vėl sujungta Kroatija, nes, kaip žinote, mm, Serbija ir Hercegovina kaip tik įsispraudžia pakrantėje mūsų pietinėje į mūsų teritoriją ir reikia per ją nutiesti tink, tiltą nemažą, kad galima būtų tiesiogiai susisiekti su likusio pietose šalies dalimi. Ačiū toliau, Kristin Budalan. Merci, Ačiū, mėly kolegos. E, kaip socdemų šešėlinė pranešėja, norėčiau pasinaudoti galimybę pasidalinti bendrais pastebėjimais dėl struktūrinių fondų panaudojimo transporto sektoriuje optimizavimo. Visų pirma, reikia e, e suvokti, kad tas fondo panaudojamos e, transporto sektorija turi būti integruotas ir turime siekti CO2 mažinimo ir nepamiršti, kad reikia siekti ir visuomenės įtraukties ir e, transporto sektoriaus e, tvarumas yra dar vienas svarbus tikslas, kurios siekėme fondo pagalba. Reikia pripažinti investicijų transporto infrastruktūros ypatingumą ir užtikrinti, kad, tos, kad dalyvavimas tose investicijose būtų patrauklus privačiam sektoriui. Taip pat nepamiršti ir e, geležinkelių plėtotės kaip svarbios tvaraus transporto sistemos dalies. E, ir reiktų, kad komisija finansuotų būtent tva, tvarius transporto projektus ir transporto sektoriui skirti e, instrumentai turėtų būti tik papildoma priemonė. E, per pastarosiamis savaitėmis at, atrinkus e, projektus komisija pripažino, kad nepavyko pasinaudoti sverto poveikiu at, atrenkant tuos projektus. Ir buvo panaudotos infrastruktūros struktūros e, tinklų sujungimo priemonės lėšos, siekiant panaudoti sverto poveikį. Ir Taip pat reikėtų nepamiršti, kad e, struktūriniai fondai dabar yra supaprastinami. Ir valstybės pagalbos aspektas yra svarbus. E, turizmo sektorius vaidina svarbu vaidmenį regioniniu mastu. Ir norėčiau paraginti jūs e, nepamiršti veiklos planų, pasiklausti jūsų nuomonės apie tai ir galiausiai žodis ponui Dominik Rikė. Su dideliu susidomėjimu e, klausiau kolegės Kristinero Daliau pasisakymo, nes ji pasakė beveik viską, ką aš norėjau pasakyti. E, visų pirma, skaičiai 70 milijardų eurų investuotų į transporto sektorių, tai e, tris kart viršyje e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės biudžetą. Antra, iškyla problema kuris susijusi su dotacijomis, su, su šios sektoriaus e, finansavimu iš fondų tai yra to, to fondo lėšų suskaldimas. Egzistuoja regionų finansavimas, kiti papildomi mechanizmai, garantavimo mechan, garantijų tikimo mechanizmas, bank, kuriame pasitelkėme EIB. Tačiau reikia pasakyti, kad nėra koordinuojami projektai. Ir dažnai projektais rūpinasi e, rūpinamas yra labai skirtingais metodais. Pavyzdžiui, e, asmenys atsakingi už, regi, už regionus akcentuoja regioninį aspektą, e, žmonės atstovaujantis kitokias institucijas akcentuoja kitą aspektą, nebūtinai tai susijęs su regionų vykdomais projektais Ir galiausiai Europos investicijų bankas siek, e, klausydamas savo komiteto, siekia atrinkti vėlgi kitokius projektus ir neužtikrinamas papildomumo veiksnys. Taigi čia iškyla rimta problema, nes gali būti taip, kad, e, kad lėšos skirtos transporto sektoriui e, bus investuotos E, neužtikrinant to bendro poveikio. Reikia vertinti iš įvairių aspektų e, to, to, tas pas, sprendimus, kad būtų pasiekta tai, kas atnamama blending. Ir to arba, pane pirmininkė, regionų politika. regionų politika draudžia naudoti regionų fondus, e, regionų vysimus įskirtus fondus šiems tikslams dėl konkurencijos politikos. E, bet tai yra visiškai neteisinga. Reikia peržiūrėti regionų, regionų fondų e, reglamentą suderinti viską su EFSI ir su infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Tai tikrai rimta tema, ponė pirmininkė. Dėkuoju, Jens Nilsen. Aš rykiai kai kurioms pastaboms pritariu. Pirmiausia, mes turime pagalvoti apie tai, kaip kiek lėšų yra numatyta iš regionų fondo Tačiau kita vertus mes turėtume pagalvoti apie centrinę struktūrą. Nors, žinoma, regionai patys turi apsispręsti, kokio finansavimo jiems reikia. Kitas dalykas, kaip apibendrinti šiuos projektus, kad regionai nebūtų nustumti į šalį ir kad valstybė imtųsi uh, sprendimų vietoj jų. Žinoma, situaciją galima gerinti. Švedijoje, pavyzdžiui, tie minėti koridoriai yra susijęmi su vietos politika, bendradarbiavimo galimybių ir būtinybės bendradarbiauti yra vis daugiau. Todėl reikėtų apibendrinti fondo lėšas. Aš pats taip pat pasiprašiau žodžio ir norėjau pakalbėti apie regionus. Praeitą šeštadienį dalyvavau regionų komiteto renginyje Bratislavoje. Ten buvo kalbama apie investicijas ir susijimą Invest ir Connect. And connect. Per pastaruosius 15 metų regionuose buvo daug investuota, tačiau nebuvo tos investicijos apibendrintos, susijėtos. Pavyzdžiui, 20 metų buvo statomas tunelis, tačiau Italija ir Vokietija nebendradarbiavo ir šitas tunelis neveikė. Valstybės narės dalyvauja bendruose projektuose, tačiau ir viena ir kita pusė nepadaro to, kas jai priklauso. Todėl labai svarbu pirmiausia įgyvendinti kokį nors projektą, o po to pradėti kitą, kai 20 metų įgyvenimas projektas tik tai iki pusės o toliau nieko nedaroma. Todėl nemanyčiau, kad daugiau finansavimo yra geresnė alternatyva. Labai svarbu tikslingai investuoti turimas lėšas. Taigi aš nuvykau į Bratislavą, pažiūriu į žemėlapį nuo vienos oro uosto iki Slovakijos sienos yra puikiai geležinkelio atkarpa tačiau iki Bratislavos trūksta 4 km, kadangi šartojo karo laikais šitie 4 km buvo išardyti. Dabar 20 metų ir mes nesugebame šitų 4 km nutiesti. Kaip pasiekti, kad tie labai svarbus projektai būtų įgyvendinti? Aš kalbėjusiu su Europos investicijų banko atstovais ir jis pasakė, kad 15 projektų yra apibendinama kaip vienas projektas. Norėčiau paklausti jūsų komisijos atstovų, kokį spaudimą jūs galite daryti valstybėms narėms, kad jos neįgyvendintų atskirus projektus, bet kad jos uh, tiesiog įsipareigotų nutiesti 3-4 tarptautinės jungtis. Aš manau, kad Invest ir Connect turėtų būti, turėtų būti mūsų prioritetas. To reply to that. Um... Bandysiu atsakyti klausimus. Tiesiog negaliu nepritarti Rikė nuomonėjai kad iššūkiai išlieka siekiant koordinuoti e, fondų lėšas. Ta problema išlieka ir ją reikės spręsti. Ir mes, žinoma, tai darome. Konkrečiai mes bandome įgyvendame projektus susijęti fondo lėšas. Judumo ir transporto direktoratas įgyvendintas Europe Connect Facility projektus, tai darome, ypač kai mes struktūrinių investicijų fondų struktūrinius dokumentus aptarinėjame, tai siekiame mm, pasitelkti visas ekspertinės žinias. Dabar mes dirbame su kolegomis, kurie yra atsakingi už EFSI lėšas ir siekiame kuo tiksliau koordinuoti mūsų veiksmus, siekdami susijęti finansavimą, ypač dabar, kai kelios valstybės siekia išsiaiškinti tokio susijimo galimybės. Taigi mes galvojame apie tai, kaip padidinti tą naudą, kurią mes galime gauti finansuodami iš įvairių šaltinių galbūt reikėtų grįžti prie regionų klausimo. Iš tikrųjų, mūsų politikoje tai labai svarbus aspektas, svarbu įgyvendinti tinkamai regionų politiką. O mes siekiame užtikrinti kuo geresnę pusiausvyrą tarp strateginių e, iniciatyvų iš viršos į apačią ir padėti sukurti papildomą infrastruktūrą, kad regionai galėtų dalyvauti šių projektų įgyvendinime. Taigi 50 projektų lėšų yra numatyta TNT projektams įgyvendinti. Žinoma, mums regioninis požiūris yra labai svarbus ir galiausiai transporto, taip vadinamas master plan, kuris yra numatytas mažoms ir valstybėms narėms, kadangi kai kurios valstybės tiesiog tas lėšas nukreipė į regionus. Todėl yra kuriami regioniniai transporto plėtojimo planai pagal regioninę politiką. Labai svarbus tas papildomumas užtikrinantis sąveiką tarp veiksmų iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti kolegoms už pastabas. Manyčiau, būtų gerai, jeigu savo nuomonėse galėtume pabrėžti Connecting Europe programos svarbą. Tačiau labai svarbu užtikrinti, kad projektai būtų siejami vieni su kitais, vieni su kitu ir kad jie tiesiog papildytų vienas kitą, o ne prieštarautų. Kadangi yra pakankamai absurdiškų projektų, pateiksiu pavyzdį iš savo šalies Lenkijos. Pavyzdžiui, Gdynios mieste yra statomas naujas oro uostas nuo Dansigo nutolęs, kaip? Nisko oddalony są od siebie. Nuo Gdansko nutolęs tik tai keliasdešimt kilometrų ir šitie oro uostai tiesiog bus nutolę 20 km vienas nuo kito. Manyčiau, kad Connect gal būtų pati tinkamiausia idėja įgyvendant šį projektą. Norėčiau paklausti, kiek europinių lėšų yra nukreipta į Gdynės oro uostą. Aš galiu paminėti dešimtis tokių projektų, kai lėšos yra paimamos ir nieko nepadaroma. Tačiau reikėtų tiesiog joms pasakyti, toms valstybėms, kad jeigu jos pačios investuos į tokius mažus projektus, tai negaus jokių lėšų kiek tokių projektų yra įgyvendinama. Penki regioniniai oro uostai nebūtų buvę mm, pastatyti, jeigu nebūtų užtikrintas europinis finansavimas. Yra regionų, kurie pyksta, kad negauna lėšų projektams, kurie per penkerius metus atsipirktų. Tačiau matome, kad tos lėšos išleidžiamas visiškai netikslingai. Aš kartą komisijos paklausiau, kiek komisija investavo į regioninių oro uostų statybą. Negavau jokio atsakymo, kadangi tas klausimas yra labai uh, jautrus. O dabar aš tą patį klausimą pateikiu Jums. Gal išgirsiu atsakymą žodžiu. My... Ne, negaliu dabar tos skaičius pasakyti, tiesiog taip, bet galime, galėsime pasidomėti tuo. Europos audito rūmai parengė ataskaitą apie investicijas į transporto infrastruktūrą ir ten buvo išsakyta gana kritinių pastabų ir ten buvo skaičiai, kur, kur jų prašote. Ir aš atsakydamas norėčiau grįžti dar prie eksantė sąlygų to bendro uh, pagrindinių, uh, pagrindinio pamatinio plano. Reikia bendros strategijos, reikia projekto įgyvendimo plano, kuris būtų pagristas, reikia projekto, kuris būtų susijęs, kad projektai būtų susijęti su pagrindiniu planu. Ir būtent tokius klausimus ir sprendžiame. Ačiū ir linkiu Jums kuo geriausios sėkmės. Um Ačiū visiems ir po rytinės posėdės baigtas, susitiksime 15 val. po pietų.